Diamo allora inizio alla nostra seduta. Come sempre ricordo eh, per Labą dieną. E pradedame komiteto posėdį ir kaip visada norėčiau priminti apie jūsų teisės į konfidencialumą. Šis posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu ir filmuojamas prieš tai turėtumėt tai žinoti. Šiandien su mumis yra ministras pirmininkas Felipe Gonzalės. Tiesą sakant, e, jo pareigos turi daugybę pavadinimų. Dešimt minučių galėčiau visai skaityti apie jo titulus ir kvalifikaciją, bet galiu priminti, kad pirmininkaudamas, e, būdamas e, Ispanijos ministras pirmininkas, jis E, buvo Ispanijos įstojimo Europos Sąjunga liudininku. Iš esmės galima sakyti, kad jis atvedė Ispaniją Europos Sąjungą. Manau, kad tai yra pats didžiausias jo nuopelnas, kurio reikėtų nepamiršti. Prieš suteikiant žodį jam, e, nori, reikėtų prisiminti, kad e, egzistuoja formali darbo atvarkė. Pirmiausia, primenu, kad darbo atvarkė buvo išplatinta rugsėjo 16 dieną. Pažvelkime į 2011 metų kalendorių, nes reikės jį priimti. Tai, manau, bus naudinga padaryti per koordinatorių posėdį. Antras punktas. Darbo atvarkė skelbime patvirtinta. Antras punktas - pirmininko pranešimai. Pasakyti galėčiau tik vieną dalyką. Kartu su pirmininku Aguilar Liepos 13 dieną mes nusintėme laišką tarybos pirmininkui e, ponui Šasteliui ir paprašėme, kad taryba suteiktų mums mandatą dėrėtis dėl ES galimybės prisijungti prie pagrindinių teisų konvencijos. Liepos 29 dieną pirmininkas pasitaiso. Liepos 29 dieną mes buvome neformaliai informuoti apie to mandato turinį. Ir Liepos 29 mes vėl parašėme laišką tarybos pirmininkui, kuriame priminėme, kad Lisabonos sutartyje parlamentui suteikiama teisė gauti visą informaciją apie dėrybų mandatą, e, kaip siūlo Europos komisija. Tada e, rugsėjo 30 dieną mes gavome kitą laišką ir nuolatinių atstovų e, pirmininkas pripažįsta e, Europos parlamento teisę į tiesioginę informaciją, tačiau nuo jo vis tiek tas dokumentas turi būti riboto naudojimo ir juo gali naudotis tik pirmininkas ir pranešėjai E, konstitucinių reikalų komitetas ir pilietinių teisų komitetas gali matyti tą, gauti tą dokumentą tik tarybos pastatuose e, specialioje slaptoje salėje. Iš tos salės jo išsinešti negalima. Šiame laiške dar sakoma, kad daugiau informacijos taryba gali suteikti, bet tik žodžiu, susitikdama su komitetais už uždarų durų, e, su, E, tokias posėdžiai būtų organizuojami su pilietiniu teisų komitetu ir e, konstituciniu komitetu. Reikėtų pagalvoti apie atsakymą, turbūt to dabar nepadarysime, bet matyt, koordinatoriai posėdžio pabaigoje turėtų pagalvoti, kaip tą laišką būtų galima suformuluoti. Bet e, aš kaip pirmininkas turėjau jūs informuoti apie šį laišką. Posėdžių protokolas išplatintas, prieštaravimų negavome jau dabar galime skelbti, kad protokolas patvirtintas. Ir dabar aš suteiksiu žodį ponui Felipe Gonzalės Markės, bet pirmiausia norėčiau priminti, kad šis posėdis yra viešas ir jame dalyvauja daugelis kitų komitetų narių, ypač užsienio reikalų komiteto, ekon komiteto, itre komiteto ir laikinojo krizės e, valdymo komiteto. Yra ir atstovų iš specialaus ES politikos po 2013 metų komiteto, kuriame bus kalbama apie ateities iššūkius. Manau, kad e, visi suprantame, kad tų komitetų nariams yra suteikta teisė dalyvauti. Sveikinu poną Filipą Gonzalės mūsų visų vardu. Manau, kad dabar jau atėjo laikas suteikti žodį jam. Jau žinote, kad pirmininkas Gonzalės vadovauja apmąstymų grupiai, kurią įsteigė Europos taryba 2007 m. gruodžio 14 d. E, tos darbo grupės įgaliojimai e, ir leidžia jai nagrinėti ES padėtį laikotarpiu po 2013 metų E, dabar bus kalbama apie 2020 ir 30 metus, galbūt tai skamba labai futuristiška, tačiau viskas, apie ką šiandien kalbame - ekonominiai reikalai, socialinis valdymas, teisinės viršenybės principo taikymas, energetikos klausimai, saugumas, kova su organizuotų nusikalstamų - yra aktualūs dabar. Tai yra šiandienos problemos, bet jos išliks ir tolimesnėje ateityje. Todėl reikia sukurti teisingą politiką ir įvertinti galimas institucijų reformas. Viskas, kas mums reikalinga ES, negali būti išdėstytai labai aiškės idėjas apie kaip tos iššūkius išspręsti. Todėl mes su ponu Gonzalė susitikome dar prieš jam tampančios grupės pirmininku. 2009 m. sausio mėnesį mes jau keitėmės nuomonėmis pirmą kartą ir galutinė mąstymų grupės e, ataskaita Europos tarybai buvo pateikta šių metų gegužės 8 dieną. Dabar pats laikas užbaigti šią diskusiją čia. Prašom, ponė pirmininkė. Ini no creo que deba entretener a los señores. Ačiū, ponė Kasinė. Aš nešvaistysiu parlamentarų laiko išdėstytamas pranešimo turinį. Pranešimas jums buvo prieinamas nuo kovo mėnesio, todėl dabar būtų e, per didelis laiko švaistimas ir gana nuobodu būtų. Be to noriu išvengti tokio įspūdžio, kad e, mes pesimistiškai vertiname Europos ateitį. Aš noriu gerbėjams parlamentarams pasakyti, kad esu visiškai įsitikinęs, jog mes gyvename virš nacionalinėme regione, kuriame yra užtikrintas geriausias pragyvenimo lygis, e, laisvės mastas e, beprecedentiškas, mes pasiekėme neįlinių pergalių Anksčiau prieš 20 metų buvo tik 12 valstybių, dabar jau esame 27, Europa tapo stabilesnė, buvo imtas beprecedentiškų pastangų, kurios kažkada būtų atrodžiusios neįsivaizduojamos. Ir galima sakyti, kad pirmą kartą po antro pasaulinio karo Europa nebekelia problemų Junktinėms Amerikoms valstijoms. Aš kalbu apie ES bendrai. Aš to nedarysiu. Aš tik pasakysiu, kad Europa daugiau nebėra problema, išskyrus tai, kad nepakankamai gerai yra koordinuojama kova su ekonomikos krize. E, mes nesame ES problemų sprendimo dalis taip pat. Nesame ne tik problema, bet nesame ir sprendimas. Taigi tiek aš galėjau pasakyti. Tai yra sudėtingoji dalis. Aš nenoriu, kad tai būtų interpretuojama kaip pesimistiška nuomonė, tačiau dabar mes tampame vis mažiau svarbus naujojo pasaulio sąrangoje. Be to mes e, tampame mažiau svarbus mūsų piliečiams ir ak mažiau aktualūs jiems. Pažvelkite į dabar iškylančius iššūkius. Pažiūrėkite, kas vyksta aplink mus. Ir suprasime, kad piliečiai yra mažiau e, mažiau betiki Europą, kaip kad buvo prieš 15 metų. Ir e, galima būtų sakyti, kad tai yra santykinis svoris. Negalima to pamatuoti pasirodančių uh, nuotraukų su institucijomis ar žmonėmis institucijomis skaičiumi. Aš stengiuosi išmatuoti poveikį pagal sprendimų poveikį realiam pasauliui. Ir čia mes turime labiausiai reaguoti. Todėl, gerbiamas pirmininkė, prašyčiau uh, nesuprasti mano pasisakymo kaip e, stokojančio optimizmo apie Europos ateitį. Tačiau man rūpi ES dabar iškylančios problemos. Tarybos įgaliojimas leido mums kalbėti apie Europos strategiją laikotarpiu nuo 2020 iki 2030 metų. Tai nereiškia, kad mes kalbėsime uh, tik apie tą laikotarpį, greičiau mes galvosime apie tai, kaip pereiti nuo dabartinės padėties prie 2020 ar 2030 metų. Kaip aš jau sakiau, 2009 metų sausio mėnesį e, mes 2007 gruodį gavome mandatą ir be nekilnojimo turto krizės niekas net nenujautė, kad mes įkrisime į tokią gilę finansinę ir ekonominę duobę, kokioje iki šiol mes gyvename. Lygiai taip pat tada, septintais metais, žmonės negalvojo, kad Lisabono sutartis, kuri buvo pasirašyta netrukus, taip greitai bus pradėta taikyti. Taigi, tuo laikotarpiu nuo mūsų darbo grupės įkūrimo iki realaus darbo Kitaip tariant, kuo aukštesnio rango grupė, tuo lėčiau viskas išsiritulioja. E, ir mes realiai pradėjom dirbti 2008 metais. Taigi, nuo įsteigimo iki to realaus darbo pradžios e, atsitiko ne tik nekilnojamo turto paskolų krizė, Lehman Brothers krizė, tarptautinės finansų bankininkistės sistemos krizė, bet ir tai, kad tuo metu, 2008 metais, europiečiai masiškai galvojo, kad tai yra tik amerikietiška problema. Kai mūsų darbo grupė pradėjo dirbti, krizė pradėjo tarsi infekcija plisti sistemiškai globaliai ir ji pasiekė Europą bei padarė jai labai gilų poveikį. Darbo grupiai būtų neįmanoma išvengti ekonominės krizės poveikio, formuojant strategiją nepaisant to, kad e, grupės kai kurie nariai teigia, jog nereikia kalbėti apie krizę, nes po dešimties metų bus absurdiška matyti ataskaitoje, kurioje kalbama apie 2020-2030 metus, e, kad ten bus pateiktas krizės vertinimas. Manau, kad su tuo mes dabar nesutinkame. Tačiau manau, kad ši krizė suformuos busimuosius įvykius, tai, kas įvyks 20-30 metais. Dabar 2010 metai, bet apie krizę mes vis dar kalbame, todėl kad ji yra gilesnė ir platesnė. Ši krizė, kaip jūs matote tikroje ataskaitoje, privertė mus pirmą kartą aiškiai suvokti, kad dėl jos formuojasi nauja pasaulio sąranga. Ir laimėtojai ir pralaimėtojai yra apibrėžiami naujai. Todėl visi rimtai dabar svarsto e, apie ga, svarsto galios perėjimą iš išsivyščiusio vakarų pasaulio į rytų pasaulį, į naujai iškylančias valstybės. Visi sutinka, kad pasaulio BVP per artimiausius 15 metų 70 procentų didės dėl dabar naujai atsirandančių šalių, veikiančių dabartinėmis aplinkybėmis. Niekas nebejoja, kad po 20 metų Japonija praris visas pasaulio rinkas Bet krizė dabar jau tęsiasi 16 metų ir mes nesugebame iš jos deramai išlipti. Taigi, pasaulio ekonomika, kurią mes labai pagarbiai vertindavom, taip kaip dabar, kad vertiname Kinijos ekonomiką, e, buvo įsivaizduojama kaip turinti gražią šviesę ateitį. Bet kasgi atsitiks po 20 metų su Japonija ar Kinija? Japonija iš krizės dar neišbrido, Junktinės Amerikos valstijos ir Europa taip pat ne. Todėl mes, europiečiai, turėtume klausti, ir aš tą darau savo pranešime, kodėl Europa yra tarp valstybių didelius skirtumus turinčių regionus, turintis regionas. Mes kaip Europos žemynas santykinai patyrėme didesnę krizės žalą ir ekonominius padarinius negu Junktinės Amerikos valstijos, kur krizė prasidėjo, arba Latino Amerika, ar Azija kaip regionai. ES institucijos šią savaitę vyksta tarsi Azijos savaitė. Azijos savaitės renginiai. Ir tai nėra bereikšmis dalykas. Tai turės didelį poveikį visuomenės nuomoniai ir žmonių jausenai. aš turėjau galimybę, nebūtinybę, bet galimybę e, pasižiūrėti, kas vyksta skirtingose pasaulio kampeliuose. Ir visos pasaulio dalis mano, kad krizė juos e, paveikė ir jie dabar yra įsitikinę, kad ateitis priklauso jiems. E, tiek Azijoje, tiek Latino Amerikoje. Su brazilais kalbėjau ir jie tą patį pasakė. Europoje visuomenės nuomonės apklausos ir vairiausi tyrimai demonstruoja, kad šis žemynas, kartais labiau, kartais mažiau. E, jaučia, kad e, naujoji karta nebeturi tokių pat galimybių, kokias turėjo jų tėvai. Kalbam apie naujoves ir čia iškyla Latino Amerika pirmiausia. Šis temperamentas, ši pozicija iš tiesų neatspindi realybės, nerodo, kad mes iš tiesų gyvename geriau negu visi kiti. Mums tik rūpi, ar mes galėsim išlaikyti tokį gyvenimo lygį, ar sugebėsim išlaikyti gamybos sistemą, ar pavyks e, socialinės anglaudos e, mechanizmus išsaugoti. Pranešime mes bandome išsiaiškinti, nuo ko tai priklauso, kas tai sukelia, kad rastume teisingų sprendimų. Labai svarbu surenkti diskusiją, todėl mes sąmoningai šį pranešimą e, parašėme gana trumpą, turbūt gal daugiau negu 30 puslapį, tik tai vis tik nežinau ir tai, ar jūs visi skaitėt, bet mes galėjome laisvai parašyti ir 500 puslapio dokumentą, nes mielai būtume paminėję šimtus skaičių. Dabar dokumentas yra tik 35 puslapių, kuriame yra žvelgiama į problemą ir to pagrindu yra bandoma užmėgsti diskusiją ir rasti svarbiausius sprendimus. Šį dokumentą aš pateikiau tarybai, pateikiau tarybos pirmininkui ir kitoms institucijoms. Ir man vis tik įdomiausia buvo ateiti Europos parlamentą ir pateikti dokumentą jums. Aš manau, kad parlamentas turi daugiau galimybių negu kitos institucijos žvelgti į ateitį ir aptarinėti ir viduje, ir su kitomis institucijomis galimus veikimo būdus. Mes galim pakeisti savo kalbėjimo manierą, arba mes kalbėsime europietiškų žargonų ir nieks, liksime nesuprasti piliečių, kaip kad buvo su Lisabono strategija, mes su piliečiais nesugebėjome jos deramai aptarti, toli žlugo, Ir šiandien, 2010 metais, mes iš tiesų turime prisiminti, kad ketinome, žadėjome tapti didžiausią žiniomis pagrįstą ekonomiką pasaulyje iki 2010 metų. 2000 metais Lisabono strategijoje buvo taip parašyta. Ar mes galim pasakyti, kad mes esame didžiausia žiniomis pagrįsta pasaulio ekonomika? Ne, nemanau. Kodėl taip nesitiko? Aš nemanau, kad viskas žlugo. Tačiau išsikėlus 29 tikslus, visų pirma, jau buvo padaryta klaida. O gyven, įgyvendinimo metodas, atviras bendradarbiavimo metodas, kuris reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali daryti, ką nori, gyvendama tos 29 tikslus, taip pat nepasiteisino, nes e, tokiu atveju valstybės narės daro, ką nori ir sako, kad e, mes e, pagerinome padėtį trimis punktais iš 29 palyginus su 2000 metais, šiokių tokių e, pasiekimų pamatytume, bet vargu ar kas nors e, Europoje išdrįstų pasakyti, kad ES pasivijo Junktinės Amerikos valstijas. Mes e, netgi praradome lyderės vietą konkurencijoje su Azija. Tačiau kalbėdamėsi su piliečiais, jeigu mes pasakysime, kad Lisabono strategija žlugo, tai liksime nesuprasti ir naujoji komisija 2020-30 metams yra mažiau siekianti, nustatyti aiškesni tikslai ir aiškesni skaičiai, todėl mes atrodome patikimesni. Jeigu mes pralaimėjome gyvenant Lisaboną, tai kodėl dabar galime kažko tikėtis? Jaučiamas tam tikras susirūpinimas sakoma, kad reikia sutelkti dėmesį į krizę, išskiriant tris pagrindinius elementus ir susijęti mūsų pastangas su kryž, krize, krize, kuri vis dar tęsiasi. Tai nėra reiškinys, kuris liko už mūsų pečių. Jis toliau tęsiasi ir jis išliks. Mes galvojame apie struktūrinės reformas po dešimties metų. Mes dabar siekiame gyvendyti Lisabono strategiją, reformos e, vėluoja. Taip pat reikia taikyti strategiją, negalime kalbėti apie atvirą bendradarbiavimą. Reikia numatyti paskatų arba neigiamų paskatų e, sistemą, nenoriu vartoti žodžio baudos, kad žmonės rimtai vertintų situaciją. Jeigu mes nieko nesimsime, jeigu pusė šalies nieko nesims, tai nieko ir neįvyks. O jeigu nieko neįvyks, tai Europa, turėdama bendrą pinigų politiką, vidaus rinką be vidaus sienų, praras ekonominę konvergenciją, praras ekonominę darną ir negalės e, pasipriešinti iššūkiams, su kuriais susiduria. Taigi, kalbant apie ekonomikos krizę, turiu pasakyti, kad šiuo klausimu, šioje srityje pranešime nėra vien nuomonės nesutampa. Nemanau, kad mes turėtume ir toliau vykdyti anticiklinę politiką, kol nauja ekonomika užtikrins augimą ir darbo vietas, tačiau buvo nuspręsta atsisakyti anticikliškos politikos. O apie tai kalbėjo e, prezidento Obamos administracija, kalbėdama apie e, Europą. Tačiau buvo nuspręsta to nesirinkti. Reikia, kad ekonomika įsibėgėtų ir tada jau galėtų judėti savarankiškai. Visos valstybės turi veiksmų laisvę, turi galimybę taikyti anticiklinę politiką, tačiau, tačiau yra tokių šalių kaip mano, kuri prarado tą veiksmų laisvę. Mes ją praradome prieš dviejus, trejus metus. Iš ger, šalio, šalies, kurios pozicija buvo geriausia pagal stabilumo ir augimo paktą, dabar atsidūrėme dabartinėje situacijoje, kur nebėra galimybių taikyti anticiklinę politiką. Kitų šalių galinčių taikyti anticiklinę politiką, politiką yra. Yra tam tikrų Europos priemonių, prašau apie jas pagalvoti. Jos yra paminėtos pranešime, pavyzdžiui, Europos investicijų fondas, Europos investicijų bankas. Taigi, Nereikia kalbėti apie tai, kad e, tas šalis, kurios yra netekusios veiksmų laisvės, privalo tai daryti. Yra kitų šalių, kurios kurį laiką dar gali taikyti anticiklinės priemonės. Taigi yra klausima, ar aš nesutinku su tuo, kas pasakyta pranešime. Taip, šiuo konkrečiu aspektu taip. Nėra Žinoma, gali būti, nesakau, kad mes neišgyvensime dar didesnio nuosmukio, nors e, tokia galimybė egzistuoja, tačiau manau, kad kurį laiką situacija liks tokia, kokia yra. Kitas dalykas susijęs su struktūrinėmis priemonėmis. stabilumo ir augimo pakto nereikėtų kaltinti dėl dabartinės euro padėties Europoje. Aš ir toliau tvirtinu, kad stabilumo ir augimo paktas yra pagrindinė pinigų politikos e, prielaida. Tačiau paaiškėjo, kad vien šio pakto nepakanka. Todėl mes pasiūlėme ir to jau yra įmamasi, o pranešime mes sakome, kad prie pinigų politikos, pinigų sąjungos reikia ir kitokios politikos, ekonomikos politikos. Tačiau čia egzistuoja tam tikras pavojus. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra didelis viešųjų finansų disbalansas, tačiau ne tai sukėlė krizę. Krizę sukėlė prekybos e, disbalansas ir atsiskaitimų disbalansas 10 procentų. Taigi ekonomikų skirtumai sukėlė krizę, o ne tam tikri procentai stabilumo ir augimo pakte. Prieš krizę e, Ispanijos augimas buvo 4 procentai, darbo vietų augimas buvo 5 procentai. Tai buvo tikrai puikus rezultatas. Viešojo sektoriaus e, skaičiai rodo, kad e, priekybos deficitas yra 10 procentų, didelis yra ir mokėjimų deficit, deficitas. Negalima turėti stabilios pinigų sąjungos, kai taip smarkiai skiriasi ekonomikos politika ir atskirų šalių ekonomikos rodikliai. Mums reikia vieningos politikos, to reikia dėl įvairių priežasčių, tačiau tam tikra pažanga jau daroma. Ir kartais e, keliamas klausimas, kad reikia keisti sutartis. Tačiau manau, kad kol kas sutarčių nereikėtų liesti. Nes jeigu valstybių ir vyriausybių vadovai nuspręstų tai daryti ir parengtų ekonomikos valdymo politiką, o Europos parlamentas, kuris dalyvauja bendro sprendimo prieimimo procedūroje su e, valstybių ir vyriausybių vadovais, tai jokių sutarčių pakeitimų nereiktų. Reikia tiesiog sprendimo stiprinti ekonomikos valdymą. Nekeičiant sutarčių, nes dėl to vėl kiltų nerimas, atsirastų šalių, kurios nenorės ratifikuoti pakeistų sutarčių, vėl tektų renkti referendumus ir spręsti įvairias problemas. Trečias priemonių tipas - tai yra finansų sistemos reforma. Krize sukėlė tai, kad pasaulio finansų sistemos veikia netinkamai. nemanau, kad mes dabar čia turėtume grįžti į praeitį prie kažkokių neegzistuojančių utopijų, tačiau negalime stovėti vietoje. Mes turime eiti pirmin ir užkirsti kelią naujai e, finansų sistemų griūčiai, nes negalvodami į priekį mes vėl po septyniarių ar aštuoniarių metų būsime priversti gelbėti finansų sektorių. Bankai ir E, Europoje veikiančios finansų institucijos vadovaujasi nacionalinėmis taisyklėmis, kurios netgi eurozonos šalise smarkiai skiriasi, jau nekalbant apie visas ES valstybės narės. Taigi mums reikia drąsios reformos. Reikia reformos ten, kur anksčiau mums pritrūkdavo drąsos. Mes turime kalbėti vienu balsu arba tų balsų turi būti tiek nedaug, kad kitiems atrodytų, kad kalbama vienu balsu. Taigi reikia koordinuoti savo poziciją ir su JAF. Ir dabar perinu prie paskutinės pranešimo dalies. JAV teigia, kad JAV nėra kalta dėl krizės, tačiau turiu pasakyti, kad Brazilija ir kitos šalis laukia, kol JAF ir Europa pasiūlys kažką, kas tiks pasaulio finansų sistemoje ir padės užkirsti kelią kitai kriziai, kuri galėtų sukelti tokių baisių padarinių kaip ši. Turėtų pakakti prisiminti, kad per kitą krizę piliečiai neatleis politikams už dar vieną finansinių institucijų gelbėjimą, kurio prireikė šį kartą, kad išgelbėtume tas institucijas nuo jų pačių klaidų. Taigi tiek norėjau pasakyti apie krizę. Toliau pranešime kalbama apie tas rytis, tas temas, kurios visiems gerai pažįstamos kurios pažįstamos visiems Europos piliečiams. Turime Lisabono strategiją, komisijos strategiją, dabar iškilo poreikis vykdyti e, struktūrinės reformas. Tai turi būti esminės reformos. Daugelis šalių, ypač Šiaurės Europos šalių, jau įgyvendino kai kurias struktūrinės reformas, nes nori išlaikyti socialinį ir ekonomikos modelį. Mes norime turėti socialinės rinkos ekonomiką, kuri aplinkosaugos požiūrių būtų tvari. Kad ją sukurtume, turime siekti, kad mūsų ekonomika būtų konkurencinga globalizacijos paveiktame pasaulyje. Tas konkurencingumas turi būti didelis ir kadangi mes negalime konkuruoti pigia darbo jėga, tada turime kon konkuruoti produktyvumu, nuolat gerindami žmogiškai kapitalą ir dėkdami tokias technologijas, kurios duoda daugiau naudos, sukuria daugiau vertės. Būtent tokį modelį turime įgyvendinti. Jis buvo patvirtintas po antrojo pasaulinio karo ir būtent jis padėjo sukurti tą gerovę ir sanglaudą, kurią dabar turime. Tačiau tas modelis turi keistis, nes pasikeitė situacija. Turime pasižiūrėti, kaip keičiasi rinka. Turiu pasakyti, kad finansų rinkose praktiškai nebeliko jokių taisyklių. Mes bandome įveikti tuos skirtumus, kuriuo atsirado praktiškai visose sistemose vykstant globalizacijai. Juos bandome įveikti e, teikdami paskolas už nedidelės palūkanas ir beveik be jokių garantijų reali perkamoji, žmonių perkamoji gale padidėjo, taip pat padaugėjo galimybių e, gauti paskolas be užstato, beveik be jokio užskat, užstato. Tokia yra padėtis, dėl to mes atsidūrėme šioje situacijoje ir dabar už tai mokėsime dar 20 metų. Ir Kinija yra Mm, viena didžiausių, sparčiausiai besivystančių šalių, viena didžiausių gamintojų pasaulyje. Lygiai taip pat ji taps ir viena didžiausia kreditorių. Norėdami išsaugoti socialinės rinkos ekonomiką, kuri ir toliau egzistuos, turime sudaryti tam tikrą socialinį paktą, kuris apimtų socialinį dialogą, mokymus, tobulinant žmogiškai kapitalą, taip pat turime pakeisti ir savo gamybos modelį. Tai turime daryti remdamėsi savo įsitikinimais. Tačiau turiu pasakyti, kad čia kyla problema. Iš šimto geriausių pasaulio universitetų, pasaulio geriausių universitetų šimtuke, mūsų universitetų yra per pus mažiau nei JAV, taigi mums trūksta kompetencijos meistriškumo centrų. Jeigu pagalvotume apie pasaulinės bendrovės Google, Microsoft, kiek iš jų yra europinių bendrovių? Ar šioje pasaulio dalyje kam nors kilo mintis, pavyzdžiui, apie Amazon ar Cisco? Ne. Bet argi mūsų jaunimas neturėtų būti toks pats tailentingas, mes, mūsų kultūra palanki tokio tipo idėjoms. Taip ir yra, tačiau mes tapome korporacininkais ir dėl to žmonėms nebekyla gerų minčių, kurios būtų paremtos pinigais. Taigi sumažėjo idėjų mobilumas, padidėjo nesąmonių mobilumas. atsirado naujų įmonių, naujų darbuotojų, bet turiu pasakyti, kad Europoje kyla demografijos problemų ir tai turi poveikio visoms diskusijoms, nes nesižvelgiant į tai, <clears throat> kokia, kokios pakraipos e, vyriausybė yra suformuota valstybėse narėse. Mes dabar gyvename daug ilgiau, dirbame mažiau. Galiu pas, pateikti Jums pavyzdžių. 1950 metais palyginti su 50 metais dabar aktyvių gyventojų yra 70 procentų mažiau. Ir turiu pasakyti, kad kuo toliau, tuo sunkiau bus subalansuoti aktyvių ir naktyvių gyventojų grupės. Žinoma gerai, kad didėja ilgėja gyvenimo trukmė, kad gerėja gyvenimo kokybė. Į tai turime atsižvelgti, turime suprasti, kad gyventojų skaičius nemažės. Kalbame apie piramidę, kuri uh, apsivers aukštinkojom. Reikia įvairių politikų, galvoti apie moterų vaidmenį, jaunimo vaidmenį, mokymą. Reikia neužmiršti ir migracijos srautų. Dabar, norint laimėti balsų, reikia kalbėti prieš imigrantus. Kalbėti neigiamai apie imigrantus prieš 30-40 metų. Mes galėdavome kalbėti tik apie migracijos politiką ir ši tema nebūdavo minima kasdienėse diskusijose. 2020 metais ne, neturime galvoti, kad reformų prireiks 2025 metais. Jų reikia jau dabar, nes 2025 metais bus per vėlu. Taigi minėjau gyventojų skaičių, minėjau kitus dalykus. Pranešime yra dar du svarbus aspektai - energetika ir jos sąsajos su klimato kaita. Pradėsiu nuo paskutinės temos. Europa yra uh, smarkiausiai pasistumėjusi kovoje su klimato kaita. Europa yra pažangiausia pasaulyje šiuo požiūriu, tačiau praėjusiu metu gruodį Kopenhagoje Europos balsas buvo beveik negirdimas ir paaiškinsiu kodėl. Vienas dalykas yra turėti bendrą poziciją, kitas dalykas yra turėti bendrą strategiją, kuri padėtų kovoti už Europos interesus ir juos apginti. Mums nepavyko to padaryti, neturėjome bendros energetikos strategijos, neturėjome bendros kovos su klimato kaita strategijos. Taigi, Kopen... Kopenhagoje, nors e, viskas ir atrodė neblogai, vis dėlto iniciatyvą perėmė Indija ir Obama ir Europa liko nuo šalyje. Ir kitos trys svarbiausios šalis mums nurodinėjo, ką turime daryti ir mes tiesiog e, klus, tam paklusome. Energetika yra didelis iššūkis, klimato kaita yra didelis iššūkis, tikiuosi, kad e, iki 20 metų mes pasieksime savo 3-20 tikslą. Bet jeigu nebus kokios nors technologijų revoliucijos, kurią labai sunku prognozuoti, galiu pasakyti, kad 2030 metais pasaulis ir toliau 80 procentų priklau, bus priklausomas nuo iškastinio kūro. Jeigu dirbsime gerai ir jeigu e, naudosime alternatyvę energiją, e, situacija bus kitokia. Labai svarbus dalykas energetikos rytyje yra efektyvumas ir energijos taupimas, tačiau turiu pasakyti, kad būtinos dėrybos su tiekėjais mes turime turėti bendrą strategiją. Kiekviena šalis turi savo atsakomybę, derasi savo vardu. Tačiau 80 procentų Europos piliečių mano, kad dėl to Europos pozicija susilpnėja ir aš su to sutinku. Rimtos dėrybos su Rusija 500 milijonų vartotojų vardu yra visiškai kitoks dalykas nei 27 valstybių narių atskiros dėrybos. Manau, kad mes turime keisti nuostatas Europos parlamentui. Čia tenka svarbus vaidmuo, stebint, ar yra įgyvendinama iki 20 metų nustatyta strategija, nes visagaliojus Lisabono sutarčiai e, parlamento galios sustiprėjo ir turiu pasakyti, kad Europos parlamentas bent jau teoriškai atstovauja piliečiams, nes yra tiesiogiai renkamas. Taigi e, Europos parlamentas turi pakankamai įgaliojimų ir jis yra pakankamai atskiras nuo kitų institucijų, kad galėtų nustatyti politinį kursą. Ir dar keletas pastabų apie vidaus ir saugumo politiką. Diskutuojančio klausimų taryboje buvo kalbama tik apie organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo grėsmę. Taip, tai yra didžiausia grėsmė, su kuria susidurėme. Tačiau dėl to susidaro įspūdis, kad kitų grėsmių neliko. Tačiau po krizės Gruzijoje, ir aš apie tai tik užsiminsiu, apie tai detaliai nekalbėsiu, žmonės pradėjo suprasti, kad grėsmės neapsiriboja vien organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu. Ir mums reikėtų pagalvoti, kokiu kitų grėsmių gali būti. Mes visi sutarėme, kad reikia kaiminystės politikos, kuri turi būti aktyvesnė nei anksčiau. Turime plėtoti ryšius su Rusija, taip pat kaip darėme su Pietų Afrika. Mums, mums reikia ypatingų ryšių su Rusija, tai yra visiškai akivaizdu. Ir tie ryšiai turi būti plėtojami ir stiprinami. Todėl labai džiaugiuosi, kad yra pateiktas politinis pasiūlymas dėl ES ir Rusijos strategijos. Mm, turime į jį pasigilinti, jame turi būti numatyti realūs dalykai, kurie mus padėtų priartėti prie tikros kaiminystės politikos. Toliau Turkija. Ar mes ir toliau mėginsime nuvilti Turkiją, ar vis dėlto galiausiai įgyvensinime tos įsipareigojimus, kuriuos prisėmė prieš dešimt metų. Tie lyderiai, kurie prisėmė tos įsipareigojimus, dabar pasisako prieš juos, nors anksčiau juos rėmė. Aš ir Helmutas Kolis tuo metu buvome sunerime, nes mes nemanėme, kad tuo metu Turkija jau galėjo tapti šalimi kandidate, tačiau kai jau buvo priimtas e, toks sprendimas, e, sąlygų koreguoti nebegalima, turime būti nuoseklus. Manau, kad jeigu Helmutas Kolis ilgiau būtų buvęs, ilgiau būtų likęs kanclerio poste, toks sprendimas nebūtų priimtas. Jis ir taip ilgai buvo kancleris, aš pats ilgai buvau Ispanijos ministras pirmininkas. Taigi mes turime būti nuoseklus, nes turiu pasakyti, kad m, mm, tai, kas daroma Turkijos atžvilgių, yra labai rimta. Jei pažiūrėtume į Turkijos užsienio politiką, Turkija siekia naujo vaidmens pasaulyje. O mes tai vertiname visiškai paviršutiniškai, stebime situaciją, verčiame Turkiją laukti, nuviliame turkus ir nieko jiems nesiūlome. Toliau išorės politika. Na, ataskaitą mes apie tai nekalbėjome, tačiau jau yra įkurta Europos išorės santykių e, tarnyba. Tai tarnyba yra numatytas biudžetas, na ir dėl to Europos parlamentas bent jau netiesiogiai taip pat e, bus įtrauktas į visą procesą. Na ir turiu pasakyti, kad e, kažkam reikės vadovauti tai tarnybai. Juk neįsivaizduojame kažkokios tai užsienio reikalų ministerijos be ministro, kuris viskai, vado, viskam vadovautų. Išorės veiksmų tarnyba panaši tam tikrą autonominį organą. Na ir jeigu ši tarnyba turės formuoti Europos išorės reikalų politiką, tai reikės paskirti naują vyriausiai įgaliotinį. Ar taip? Man atrodo, kad ne. Na, pažiūrėjau, kalbant apie priekybos politiką, ją taip pat reikia koordinuoti ir priekybos politika yra dalis išorės santykių politikos, bendradarbiavimas taip pat įeina į išorės santykių politiką. Bet tas faktas, kad vyriausioji galiotinė pati tiesiogiai nevadovaus išorės veiksmų tarnybai, man tai atrodo neprimtina, tai bus neveiksminga. Turėtumėm pagalvoti, ko mes siekiame, ar mes norime pasistumėti prieki išorės ir saugumo politikos rytyje, panašu, kad taip. Taigi kalbame apie esminius elementus, na, o Europos Sąjungoje visai šiais klausimais yra rengiamos tonos ataskaitų, rengiami duomenys apie demokratiją, migracijos rautus, švietimo e, sistemas, žmogiškai kapitalą, renkami duomenys apie užimtumą ir taip toliau. Tačiau ta informacija nedaug ką duoda. Mes turime krūvą informacijos, ko jau ko, bet ES informacijos tikrai netrūksta. Ko trūksta, tai yra šios informacijos koordinavimas. Labai svarbu turime informaciją vertinti ir ją panaudoti įgyvendinant įvairius projektus. Grazie, signor Presidente Gonzales, per questo intervento. Labai ačiū. Pirmininkė Gonsalės, ačiū už jūsų kalbą, pasisakymą, ačiū ir už visą nuveiktą jūsų darbą, rengiant e, grupės 2020-30 perspektyvos ataskaitą. Jūs turėjote išnagrinėti labai daug problemų, taigi galima sakyti, kad jūsų ataskaita buvo pakankamai glausta, turint omeny visų tų problemų apimti. Jūs pateikėte minčių, kas vyks 20-30 metais. Na, aišku, jūs nesate burtininkas, jūs negalite visko žinoti, tačiau mums nubrėžite keletą svarbių gairių, pateikėte ataskaitą, remdamasi savo turimu mandatu. Dabar norėčiau sužinoti, ar yra e, kolegų, kurie norėtų pasisakyti, ponas Daf. Ačiū, pirmininkė. gerbiamas pirmininkė Gonzalės. Labai ačiū už tai, kad e, pristatėte šią ataskaitą. Ačiū ir už pačią ataskaitą, jos dar neperskaičiau. Ačiū ir už jūsų išreikštą kritiką dėl to, kas šiuo metu vyksta ES ir kaiminėse šalise. Aš, aš visiškai pritariu tam, kad Turkija yra strateginė prasme labai svarbi. Ir aš apgailę stauju, kad e, jūsų grupės mandato dalimi tai taip pat buvo. Jums buvo neleista kalbėti apie įvairias problemas ir mes puikiai suprantame, kodėl nereikia į tai gilintis. Kalbant apie santykius su Turkija, yra daug įvairių problemų. Na ir taip pat reikia paminėti, kad Turkijos reikšmė vis didėja, nes mes stengiamės užimti tinkamą vietą Europoje, Europos kontinente. Uh, Na, kalbant apie parlamentą, galiu pasakyti štai ką. Lisabonos sutartis sustiprino parlamento galės. Tos galios buvo užtikrintos, tačiau vis dar šio, šio to trūksta, trūksta e, visuomenės vertinimo. Mes galėtumėm tikėtis, kad visuomenė vertins parlamento autoritetą, brandą, Man būtų įdomu sužinoti, ką jūsų svarstymų grupė mano apie šią problemą. Kaip jūs manote? Koks vaidmo turėtų tekti ir politinėms partijoms? Kaip jūs manote? koks vaidmo turėtų tekti Aldei, pas socialistų frakcijai, EPP ir taip toliau. Kaip Jūs manate, ar pakeitus rinkimų į Europos parlamentą procedūrą, kuri turėtų būti taikoma 2014 metais, ar kažkaip tai keisis ir rinkėjų elgesys. Kaip Jūs manote, ar bus renkami kai kurie nariai iš transnacionalinių sąrašų? Kaip Jūs manote, ar tai būtų teigiamas indėlis stiprinant Europos parlamento teisėtumą? Ačiū. Ačiū kolegai DAF. Toliau žodis kurmai, pirmininko pavaduotojai. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai pritariu daugeliu dalykų, kuriuos jūs paminėjote ataskaitoje. Prime, pritariu jūsų paminėtiems iššūkiams. Norėčiau priminti, kad dabar mes priartėjome prie esminio posūkio taško Reikia vidutinės trukmės ir, gal, ir ilgalaikių reformų. Vis dėlto mes žinome, kad vykdant ES reformas, pertvarkant ekonomiką, kyla daug sunkumų. Viskas yra žymiai sudėtingiau negu kad JAV. ES yra netipiškas vienetas, nors galbūt ekonominė prasme ir yra vieningas. ES yra e, ypatingas atvejs. Galbūt kas gerai yra, kalbant apie trumpalaikius sprendimus, nebus geras sprendimas ilgalaikę prasme. Bendradarbiavimas europiniu lygiu prasidėjo, kai paaiškėjo, kad atsisakius dalies nacionalinių galių galima daug pasiekti. Bet visą laiką reikia ieškoti, ieškant sprendimo, reikia rasti kompromisą, taip pat atsižvelgti istorinės priežastis. Aš esu visiškai įsitikinusi, kad Europa pajėgs performuoti savo visuomenę ir ekonomiką. Ir taip pat noriu E, pasakyti, kad turime būti atsargus, neturėti iš ankstinių nusistatymų. Pagalvokime, kas yra ES interesai. Tai yra kiekvieno nacionaliniai interesai. Aš manau, kad jūs puikiai padirbėjote ir dabar turėtumėte tęsti tą darbą. Aš norėčiau pasirauti, kaip jūs manote, kaip galima e, labiau sutelkti dėmesį uh, į Europos perspektyvas ir interesus. Kaip Jūs manate, kokiu būdu galima sukurti tokią ES politiką, kuri gintų piliečių interesus? Na ir jeigu kalbame apie vertybės, tai šiuo metu mes susidurėme su Europos vertybių krize. Susidurėme su liberalizacijos krize reikėtų pagalvoti, kaip galime įtikinti ir kitas šalis, tarkim Kinė, JAV, kad ekonominis valdymas yra labai svarbus. Mes žinome, kokie buvo rezultatai. 2009 metais tik 32 procentai mūsų piliečių atėjo balsuoti, tai reiškia, kad jie vis skeptiškesni. Aš manau, kad jūsų ataskaita yra puikus pagrindas tolimesniam darbui. Jeigu palygintumėm Lisabono strategiją ir 2020 metų strategiją, tai galėčiau pasakyti, kad ta antroji strategija yra brandesnė, ten atsižvelgiama ir į lygybę, lyčių lygybę. 52 procentai visuomenės sudaro moteris ir to reikėtų nepamiršti. Ačiū, ponė Gurmai. Dabar sutiksiu žodį ponui Harogy. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau priminti, kad visiems Ispanijos parlamentarams e, buvo labai didelė garbė matyti jūs vadovaujančiai apmąstymų grupiai. Ir mums didelė garbė matyti jūs šiandien čia. Europoje yra e, mąstoma apie tai, kas turėtų susilaukti dėmesio dažniau ir aktyviau. Turiu pasakyti, kad man buvo labai įdomu išgirsti jūsų žodžius apie Europos parlamento svarbą institucijų struktūroje sukurtoje per Lisabono sutartį. Dabar mes e, turime galimybių veikti dinamiškiau ir stimuliuoti diskusijas ir veiksmus. Norėčiau pateikti tris trumpus klausimus. Pirma, dėl plėtros. Ne tik dėl Turkijos. Jūsų nuomonė, kaip įmanoma ES išplėsti iki 30 ar 32 valstybių, apimant ir Balkanų šalis? Ir kaip jūs vertinate artėjantį e, Kroatijos įstojimą, kas atrodo jau visiškai užtikrinta? Atsižvelgdamas į savo patirtį, išplėsiant ES iki 27 šalių ir bendrai įvertinant situaciją, ar jūs negalvojate, kad reikėtų pereiti prie dviejų greičių sistemos? ar būtų tai tinkama tam tikroms politikos rūšims, pavyzdžiui, euro politikos atveju. Ar būtų galima padalinti valstybės kandidates į dvi e, grupės, kad e, kai kurios iš jų neturėtų užstrikti dėl problemų susidariusių kitose šalyse. Turiu galvoje apie ES, kuri susiformuos 2030 metais. Dar vienas klausimas, kuris, e, apie kurį jūs nekalbėjote, bet ataskaitoje yra išplėsta ta tema. Turiu galvoje pilietybės išplėtimą apimant visą ES. Esame sukūrę vieningą rinką kapitalų ir prekiams, tačiau susidurime su kur kas didesniais sunkumais, kurdami piliečių ES. Ir e, yra labai sunku atsikratyti tam tikrų valstybių narių e, um, nenoro išplėsti pilietybę per sienas. Turiu galvoje uh, tokias sritis kaip santoka, paveldėjimas, testamentai, e, mokymasis universitetuose, procedūrinės teisės, bendradarbiavimas teismų srityje ir panašiai. Taigi mums reikia teisės aktus labiau suderinti, kad Europa taptų vieningesnė ir būtų daugiau teisių suteikiama visiems, vienodų teisių visiems. Dar vienas klausimas, kurį mane klausti paskatino jūsų išsakyta mintis. Sakėte, kad mes rengiame dirbą kitam ekonomikos burbului. Kur jūsų nuomonė e, glūdi e, tikrosios ekonomikos ir finansų krizės ateityje priežastys? Europa turėtų veikti greičiau, jeigu taip iš tikrųjų yra, o ne laukti ir stebėti, kas vyksta. Dar vienas mano klausimas yra susijęs su Europos ekonominė e, konvergencija ir su vienodėjimu. Apie tai būtina kalbėti. Taryba kuria Europos semestrą. Tai yra e, speciali priemonė, kuri numato suvienodinti valstybių narių biudžeto politiką, kad būtų labiau laikomasi stabilumo ir augimo pakto reikalavimu. Ar jūsų nuomonė į tą Europos semestrą reikėtų įtraukti struktūrinės reformas? Ir e, kai reikia, galbūt netgi numatyti sankcijas, paskatas ar atgrasimo priemonės, užtikrinant, kad valstybės narės iš tiesų įgyvendintų struktūrinės reformas. Galiausiai, jūsų nuomonė, ar būtų naudinga sukurti ECOFIN pirmininko vietą? kad turėtume tam tikrą ekonomikos valdžią, kuri būtų atsakinga už visų 27 valstybių narių ar 16 eurozonos valstybių ūkio tvarkymą. Ar jūsų nuomonė toks metodas būtų teisingas? Dėkui. Prieš suteikdama žodį kitiems parlamentarams užsirašusiems kalbėti, Norėčiau suteikti žodį pirmininkui Gonzalės, kad jis atsakytų į tris pirmosius klausimus. Ir tokiu principu ir toliau dirbsime. Trys klausimai ir pato atsakymas. Pasistengsiu labai trumpai kalbėti. Dėl Turkijos. Ataskaitoje yra labai aiškus teiginys dėl Turkijos. Dėrybų procesas e, turi būti baigtas. Taigi čia viskas aišku. Dėl parlamento legitimumo Reikia pasakyti, kad Europos parlamentas e, turi nenuginčiamą teisėtumo pagrindą, tai yra visuomenės balsavimą. Ir e, institucinis teisėtumas yra sustiprintas Lisabono sutartyje. Taigi jeigu dar trūksta to legitimumo, tai tik pats parlamentas turbūt nesima pakankamai veiksmų. Parlamentas pats turi būti atsakingas už savo veiksmų teisėtumą. Aš iš savo patirties žinau, kad pagrindinis teisėtumas yra būtina prielaida veiklai, bet savo veiksmais jūs tą legitimumą tik įtvirtinate. Jūs turite galimybę sukurti legitimumą savo veikloje, e, vadovaudomiesi tuo e, teisėtumu, kurį jūs gaunate per rinkimus ir e, per Lisabono sutartį. Aš negaliu atsakyti klausimo Ar jūs e, sukūrėte parlamento teisėtumą per savo veiksmus? Patys parlamentarai tai turėtų atsakyti. Dėl politinių partijų, manau, kad būtų labai gerai, jeigu kiekvienos frakcijos e, narių sąraše būtų bent 30 ar 40 narių išrinktų pagal Europos e, rinkimų sąrašą. kandidatai į komisijos narius irgi turėtų būti tame europinėme sąraše. Tada būtų galima jausti, kad e, egzistuoja tam tikra alternatyva. Galėtų būti tarsi rinkimuose suteikiamas toksai konservatorių, socialdemokratų ar liberalų e, siuntimas, tarsi bilietas į parlamentą ar komisiją. Ir e, tada piliečiai galėtų prisidėti ir prie tos svarbios institucijos, kuri vadinasi Europos komisija, formavimo. Pone Gurmai, reformos reikiamybė be abejonės yra aiški, bet sprendimų prieimimo procedūra ES yra labai sudėtinga. Jeigu pažvelgtumėt į Kalifornijos krizę ir suprastumėt, kaip ji analizuojama, tai turbūt nusišypsotumėt, nes e, tai netrodo rimta. Pasaulyje antras pagal dydį, antro pagal dydį BVP regionas, bet jis kenčia dabar nuo biudžeto krizės. Švietimui skiriamas biudžetas yra mažesnis negu kalėjimams. Taigi, akivaizdu, kad ten egzistuoja labai aiški institucijų krizė. Abeji parlamento rūmai turi patvirtinti reformas, ir visuomenės iniciatyvos e, yra keliamos pažeidžiant atstovavimo taisyklės. Parlamente matome daug skirtingų iniciatyvų, jas, e, jos yra patvirtinamos balsų daugumą, jos įrašomos į įstatymų knygas, bet žmonės dažnai net nepagalvoja, kiek kas kainuos biudžetui. Kalifornijos biudžeto krizė yra ypatinga, nes Kalifornija yra viena iš turčiau, turtingiausių valstijų ne tik Junktinėse Amerikos valstijose, bet ir visame pasaulyje. Ir dabar ji išgyvena krizę, kurioje politiniai lyderiai neranda sprendimo. Tai tik pabrėžia, kad pažangiose atstovaujamosiose demokratinėse e, šalyse yra susidurima su rimtomis valdymo problemomis. Ir dabar vis dažniau matome, ne, ne, nenoriu, kad būtų prieš mane nukreiptas tos pasisakymas, bet aš e, galiu pareikšti, kad pradedame matyti tam tikrą susižavėjimo savo veiksmingumu bangą. Ir Kinijoje dabar jau ta banga irgi pradeda kilti. Apie šį reiškinį reikėtų nuolat galvoti. Europos ypatybė yra tas savanoriškai e, perleidžiamas suverenumas. Mes tik pabrėžėme, kad savarankiškai mes esame mažiau pajėgus negu grupėje ES klube. Problema yra nesprendimų prieimimas. Europos taryba nuolat analizuoja visas iškylančias aiškias problemas Todėl, jeigu, todėl dėl problemos supratimo ir identifikavimo aš nei kiek nepergyvenu. Manau, kad labiau susirūpinimą kelia politinės valios toka, išsiaiškinus problemas. Užtenka ir supratimo, ir žinių, neužtenka valios, noro veikti. Mes dar apie biudžetus nekalbėjome, bet jeigu taip padarytume, jeigu pažvelgtume į mūsų pateiktą ataskaitą, tai pamatytumėt, kad jeigu Europos taryba nusprendžia daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijų kūrimą, tam, kad sustiprėtų ES konkurencingumas pasaulinėje arenoje, e, dar nereiškia, kad ES biudžetas turi taip pat būti orientuotas į šį tikslą. Bet galime sakyti, kad jeigu taryba įsipareigoja vieno ar kito tikslo siekti, mes, kai žinome, visos valstybės taryboje tarsi pasidalyja savo suverenumu, ir jeigu taryba nori pasiekti mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimo tikslų, pavyzdžiui, tai ne tik ES biudžetas tam turi būti panaudotas. Aišku, ES biudžetas bus naudojamas, bet taip pat pasitelkimas visų 27 valstybių narių, kurios sutiko, kad tas tikslas yra prioritetinis biudžetu. Ir dabar perinu prie antrosios jūsų klausimo dalies. Europos semestre, Europos e, ekonomikos valdyme svarbu nepainioti biudžeto valdymo, biudžetinių priemonių. Dėl to gali iškilti labai rimtų problemų. Aš visuomet sakau, kad ekonomikos ir biudžeto valdysena E, stengiantis įgyvendinti stabilumo ir augimo paktą, buvo tik viena lasdos gal, vienas lasdos galas. Mes turim galvoti apie ekonomikos konvergencijos pasiekimą. Bet grįžkime vėl prie e, Europos semestro. Jeigu visų valstybių ir vyriausybių vadovai įsipareigos pasiekti e, tam tikrą viešųjų valstybės investicijų lygį moksliniams tyrimams ir inovacijoms, tai bus pasiektas kur kas geresnis rezultatas negu tik su ES biudžetu. ES skiria tik 1 procentą iš savo biudžeto. Kalbam apie e, ne BVP, o biudžeto 1 procentą. Taigi turim labai atidžiai pagalvoti apie tai, kokią politiką reikia įgyvendinti. Bet tiesa ta, kad reikia skirti pinigų tam, kad tikslai būtų įgyvendinti. Bet tau, aš nenoriu sakyti, kad ES biudžetui reikia daugiau pinigų, bet jeigu valstybių ir vyriausybių vadovai Europos taryboje įsipareigojo kažko siekti, tai tų tikslų reikia siekti per ES biudžetą ir per nacionalinius kiekvienos valstybės narės biudžetus. Bet nereikia painioti ekonomikos valdysenos su tuo. Dėl ES plėtros iki 30 ar 32 valstybių. Dėl to dabar iškilančių problemų esmė nepasikeis Aš tik norėjau pasakyti dėl plėtros, kad naujų valstybių narių įstojimas sukuria etniškumo, kultūros, religijos problemų. Nenorėčiau toliau vardinti visų sunkumų, bet greta Turkijos problemos E, matome, kad į ES nori įstoti ir Balkanų šalis. Jeigu dėl to bus pradėtos akcentuoti etinės ir kultūrinės problemos, tai sunkumai pasidarys tikrai labai rimti. Jūs kalbėjote apie skirtingo greičio artėjimą prie ES. Europos integracijos procese visuomet valstybės narės e, veikdavo skirtingais greičiais. Kai kurios iš jų tai pripažino, kitos e, tą tiesiog ignoruodavo. Visuomet buvo valstybių, kurios bandė adaptuotis, restruktūrizuotis. O dabar e, yra šalių, kurios prašo įvairiausių išlygų, išimčių ir panašiai dėl to, kad buvo pralaimėti referendumai ir buvo pasiekti sėkmingi referendumų rezultatai dėl tų išsireikalautų išimčių. Netgi NATO sistemoje yra tam tikrų išlygų gynybos rytyje. Ir taip atsitiko būtent dėl to, kad Europoje yra nepaprastai skirtingų greičių valstybių narių galų gale galime patekti į tokias aplinkybės, kai visos valstybės narės turės skirtingus įsipareigojimus ir niekas nebeturės jokios prievalės kažką daryti. Dėl to, susidurs, e, dėl to iškils labai daug sunkumų suvaldant tą situacijos įvairovę. Žinoma, neišvengsime tokių e, dalykų kaip e, išlygos skirtingoms valstybėms narės, kai kurios nori būti neutralios, kai kurios nori būti aktyvesnės saugumo srityje. E, kai kurios ne, vis nori absoliučiai viską spręsti pačios, skirtumų visuomet bus. Tačiau klausimas yra tas, ar mes bandome suvaldyti tą įvairovę, kad ji nepasiektų tokio ligmens, kad bet koks valdymas bus nebeįmanomas. Pavyzdžiui, kalbame apie ekonomikos ir pinigų administraciją. Jau yra įsteigta euro grupė, kuri valdo eurozoną. Ir gali būti, kad stengdamėsi supaprastinti e, visus reikalus, mes paskirsime tarybos pirmininką, kad jis mus visus, mums visiems atstovautų. Galima būtų sakyti, taip, tarybos pirmininkas e, turi priklausyti Eurogrupiai ir e, jis turi būti iš NATO valstybės narės, kad nebūtų per daug kintamųjų. Tačiau jeigu mes per daug biurokratijos sukursime tokioje situacijoje, tai tik paskatinsime nacionalistinį reagavimą valstybėse narėse. Visuomet bus tokių valstybių narių vadovų, kurie reikalaus savo Dabar grįžtu prie kitos finansų krizės. Turbūt spaudoje skaitėte, ne aš tą sakau, e, kad kita finansų krizė artėja. Kodėlgi mes tai sakome? Todėl, kad finansų sistema iš esmės po krizės niekas nepasikeitė. Ir skolinama yra gamybos ekonomikai Tik čia gal šiek tiek buvo šiokių tokių pasikeitimų, o visi išvestiniai produktai, visi swap produktai išlieka tokie, kokie būdavo anksčiau. Bankininkai netgi kalba e, tą patį ir pardavinėja tą patį, kas buvo daroma prieš krizę. Ir anadien Kažkas man sakė, kad visa katastrofa prasidėjo nuo Lehman Brothers. Bet problema yra ta, kad bankai savo klientą traktuoja kaip e, instrumentą, kaip e, įrankį jų produktams parduoti. Ir jie tarsi bando patarti savo klientams, kur investuoti savo santaupas. Bet jiegi turi ir kitų klientų, kurie nori skolinti pinigus ir tas banko atliekamas tarpininkų vaidmuo turbūt šiuo metu yra menkiausios reikšmės. Dabar svarbiausia yra įvertinti produktus, kuriuos bankai parduoda savo klientams. Bankai savo klientus traktuoja kaip e, pardavimo kanalus kad galėtų išmokėti atlyginimus savo bankų direktoriams. Jokių būdų jie negalvoja, kaip geriausiai sutvarkyti e, klientų akcijas ar e, vertybinių popierių portfelius. E, bankai galvoja tik apie save. Pone Kasinį, Europos pilietybės savoka yra itališkos kilmės. Tiesa ta, kad jeigu italai įgyvendintų idėjas taip pat gerai, kaip jas kūrė, tai nebebūtų reikėję jokių kitų išmanimų. Pati savoka yra itališka. Jie sako, kad būt, jeigu lietai po truputį eisim, tai pasieksim pažangos, bet iš tiesų tai yra labai sudėtinga. Internetinėme pasaulyje sparčios informacijos kaitos pasaulyje mes nesugebėjome pasiekti pažangos perkeliant e, socialinės ir pilietinės teisės. Mes negalime keliaudami kartu vežti su savimi pilietinių ir socialinių teisių. Aš manau, kad valstybės narės tarpusavėje tikr, turėtų sukurti tam tikrą kabutės atsiskaitimų centrą, kad sureguliuotų, kaip tos teisės e, pasiskirsto. Reikėtų užtikrinti, kad, pavyzdžiui, vienas žmogus dirbęs e, vienoje šalyje persikraustydamas persineša savo socialinės teisės ir jis gali gauti jų vienokias ir kitokias išmokas. Taip, mes e, didžiuojamės pasiektų nepaprastai gerų mobilumų kitose srityse ir, pavyzdžiui, sakykime, prancūzų pora gyvenanti Junktinėje karalystėje e, gali turėti tam tikras teisės, jie atstovauja pačią europietišką idėją, tačiau iš tiesų jie nežino, kokia civilinė teisė jiems taikoma, kokia šeimos teisė jiems yra taikoma. Dėl to susidaro labai rimtų civilinės teisės sunkumų. Yra žmonių, kurių vaikai gyvena trečiosiose šalise. Pavyzdžiui, tėvas italas, prancūzė moteris, e, prancūzė žmona ir jie nežino, kur galima priregistruoti tą vaiką, kuriai iš valstybės jis priklauso. Mes turėtume galvoti, kaip padėti ES piliečiams lengvai keliauti po ES, kad jie suprastų, kad visa ES yra jų teritorija. Nes dabar mes susidurėm su daugybė e, žmonių asmeninių tragedijų ir problemų. Žmonės net nežino, kokią pilietybę ar tautybę jų vaikai gaus. Taigi Europoje labai rimtų problemų iškyla. Vieninga rinka yra didelis pasiekimas, vieninga rinka yra fantastiškas pasiekimas, judėjimo laisvė yra puikus, mm, e, puikiai pergalė. Tačiau aš galiu pasakyti, kad mes viską pradėjome kurti nuo viršaus į apačią. Kaip Solana sako, reikia pradėti pastatą statyti nuo apačios į viršų, o net virkščiai. Žiūrėdami piliečiams į akis, mes turime matyti, ko jiems reikia, o ne vertinti jų kaip e, darbininkų, e, verslininkų ar panašiai. Mes turim pirmiausiai suprasti, ko žmonėms iš esmės reikia, kokie jų poreikiai. Ar ne dabar laikas pagalvoti, e, kokios iš tiesų yra piliečių teisės. Aš manau, kad būtų visiškai suprantama, normalu, jeigu dabar tai darytume. Taigi turim atsisukti į piliečius. Ačiū. Kalbėtojų sąraše dar matau penkias pavardės. Prašysiu visų kalbėti labai trumpai, nes penktą valandą turi prasidėti balsavimas. Dabar ponas Janis Banojo. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pirmininkui Gonsalės. Ačiū, kad atvykote į Europos parlamentą. Skaičiau jūsų ataskaitą, tai padariau gegužės mėnesį. Mano pirma pastaba būtų štai kokia. Jūs tą ataskaitą tarybai pateikėte finansų krizės viduryje. LPIs laikraščio straipsnėje buvo parašyta, kad ministrai jūsų ataskaitai skiria nepakankamai dėmesio, kadangi tuo metu sprendė Europos finansinės problemas. Norėčiau pateikti Jums klausimą iš nedidelės ryties. Savo apygardoje klausiau, ar žmonės žino, kad pirmininkas Gonzalės pirmininkauja šiai apmąstymų grupiai. Ir niekas to nežinojo, niekas nežinojo, kad yra parengta tokia ataskaita. O kokia buvo oficiali tarybos reakcija? Taryba jums suteikė įgaliojimus renkti ataskaitą, taigi kokia buvo oficiali tarybos ataska... reakcija ir komisijos reakcija. Labai būtų svarbu išgirsti, kokia buvo ta reakcija. Europos parlamentas jau ne pirmą kartą nagrinėja jūsų ataskaitą, manau, kad ją reikės dar gilintis. Jūs pats 14 metų dalyvavote tarybos darbe. E, taryba yra institucija turinti daug galių, joje dirba valstybių ir vyriausybių vadovai. Ir be tarybos sutarimo negalime daryti pažangos. Tikrai nesutinku, kad jūsų ataskaitoje pateiktos pesimistinės išvados. Manau, kad jūs pateikėte tinkamą situacijos diagnozę, pateikėte nemažai minčių ir sprendimų. Tačiau dabar reikia imtis veiksmų ir būtent tokia yra viena iš jūsų ataskaitos išvadų. Tačiau tai paliekam nuo šalyje, norėčiau paklausti, kaip reikėtų kovoti su renacionalizavimo politika. Daugelis valstybių narių politikų sako, kad niekas manęs neverčia uh, vykti į Briuselį, niekas manęs neverčia vykti ten priimti sprendimų, tačiau tokie pareiškimai yra absurdiški, o jų pasirodo žiniasklaidoje. Taigi aš noriu paklausti jūsų, kaip taryba reagavo į jūsų ataskaitą. Ir dar vienas dalykas. Jūs kalbėjote apie įvairius aspektus - migraciją, užimtumą, klimato kaitą. Visi šie dalykai paminėti jūsų ataskaitoje. Mes jūsų ataskaitą skaitėme ir turiu pasakyti, kad mane domina išorės santykiai. Bet man atrodo, kad situacija dabar yra tokia pati kaip prieš keletą metų. Europos įvaizdis išorėje yra geresnis negu ES viduje. Jūs sakėte, kad daug ką lengviau e, daryti JAV nei čia, bet jeigu jūs pažvelgtumėte į Obamos pasiūlytas reformas, jis e, turi daugumas kongrese ir senate, tačiau e, vis dėlto susiduria su didelėmis kliūtimis, norėdamas įgyvendinti tas reformas. Taigi net ir Junktinėse Amerikos valstijose sprendimo prieimimas yra sudėtingas procesas ir ten kyla vidaus problemų. Taigi savo reikšmės, savo svarbos netenka ne tik ES, bet ir JAV ir viršų ima besivystančios šalis. Dabar kalbama apie brikšalis - Brazilija, Rusija, Indija, Kinija. Turiu pasakyti, kad šios šių šalių balsas pasaulinėje arenoje yra garsesnis. O kaip bus su tomis šalimis, tokiamis šalimis kaip Kinija ir Rusija, jeigu juose kils krizė per artimiausius dešimtmečius, tai ten kils tokių pačių problemų ir jos nebebus svarbiausios pasaulinės veikėjos. Ačiū, dabar ponas Serkas. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pirmininkui Gonzalės. Ir aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad nors kartą e, šiame parlamente kalbama ne apie trumpalaikę, bet apie ilgalaikę viziją, kaip įveikti e, pro problemas, su kuriomis susiduria ištisos kartos. Jūs kalbėjote apie demografijos krizę. Akivaizdu, kad e, ji gali sukelti pavojų mūsų socialinės gerovės sistemoms. Tas pavojus gali kilti artimiausiais dešimtmečiais. Tačiau aš nemanau, kad mūsų vyriausybės nes tapo nenuseklaus požiūrio aukomis šį, šį dalyką. Komisija yra pateikusi dvi ataskaitas ir aš kiek suprantu, yra sunku susitarti dėl bendro požiūrio į demografijos problemą. Panašu, kad viršų ima nacionalinė politika, vyrauja nacionalinis požiūris į tai, kaip spręsti demografijos problemas. Bet to mes vis kalbame apie įvairų Europos kapitalą. Ir kalbant apie struktūrinės problemas, turiu pasakyti, kad Europa tampa nacionalinės politikos įkaitė. Taigi šalis užima gynybinės pozicijas užduot, užuot ėmusios konstruktyvių veiksmų. Vis dėlto valstybės nebūtinai yra aukos, jos nori renacionalizuoti politi politiką, jos nenori e, suteikti visų galę Europos Sąjungai, nori perimti tą galę iš Europos Sąjungos ir spręsti įvairius klausimus nacionalinėme kontekste. Taigi demografijos problema yra aktuali ir jeigu mes bandysime spręsti ją trumparegiškai, tai mūsų niekur nenuves. Parlamentas nori išgelbėti mūsų socialinės rinkos ekonomiką, socialinės gerovės sistemą. Tačiau šiuo metu mūsų užsipuola nacionaliniai politikai. Mūsų pozicija yra kenkiama. Toliau struktūrinė reforma. Europos parlamento nariai pradeng, praranda savo patikimumą Europos piliečių akise, nes jie mato mūsų nesugebėjimą e, įgyvendinti struktūrinės reformas. Pensijų problemos taip pat yra sprendžiamos nacionaliniu lygiu. Ir žmonės nesupranta, kad pensijų problemos susijusios su mokesčių problemomis. Viskas yra susijęs su mūsų bendru požiūriu. Taigi, kaip reikėtų skatinti struktūrinės reformas, kaip reikėtų už, užsitikrinti paramą toms reformoms. Ačiū dabar, pono Šeflin. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Gonzalės už labai įdomią kalbą. Norėčiau pateikti tris pastabas. Pirmas, pirma pastaba susijusi su ateitimi prieš 20-30 metų, kol nebuvo globalizacijos, ateitį daugiau ar mažiau tiksliai buvo galima prognozuoti. Dabar kyla problema, kurią minėjo e, daugelis žmonių. Dabar yra per daug kintamųjų. Visų pirma, labai padaugėjo svarbių veikėjų pasaulinėje arenoje - ekonominių, karinių, kultūrinių, socialinių veikėjų ir dėl to tikėtina, kad ryšiai tarptų veikėjų padidins krizių skaičių, tokių krizių kaip Lehman Brothers žlugimas. Taigi mes dabar gyvename pasau, kitokiame pasaulyje. Taip pat visa tai veikia ne tik Europą. Yra tų naujų veikėjų, tarp jų vyksta nuolatinė sąveika. Ir Čia norėčiau pateikti vieną pavyzdį - Kinijos pavyzdį. Žvelgiant į Kiniją iš išorės, atrodo, kad ši šalis labai tvirta, tačiau iš tikrųjų e, toje šalyje nuo 25 iki 30 procentų paskolų yra blogos paskolos, taigi viskas atrodo lik kortų namelis, kuris gali bet kada sugriūti. Taigi tai, tą patį būtų galima pasakyti ir apie kitas pasaulio dalis, įskaitant JAV Taigi, norėčiau paklausti, kodėl tas signalas, kurį gavome Kopenhagoje, nieko nepaveikė, kodėl nieko nedaroma. Mūsų svarba sumažėjo, žmonės mūsų nebeklauso. Kitas dalykas, jis taip pat labai panašus į jūsų analizę. Tautinės valstybės daugeliu žmonių atrodo daug patikimesnis saugumo šaltinis nei Europa. Manau, kad požiūris palyginti su tuo, kas buvo prieš 20-30 metų, smarkiai pasikeitė. Taigi, mano klausimas būtų toks, kaip įtikinti nacionalinius politikus ir piliečius, kad kai kurias krizės, galbūt ne visas, bet kai kurias daug geriau spręsti Europos lygių, nes kai kurių krizių nepavyksta įveikti nacionaliniu lygiu. Ir mano trečia pastaba susijusi su aukštojo mokymu. Aš daugelį metų dirbau aukštojo mokslo srityje ir mano patirtis rodo, kad kai tik kyla krizė, būtent šioje srityje lengviausia sumažinti finansavimą. E, aukštojo mokslo sistema nesusilaukia daug politikų paramos. Ir turint galvoje tai, ką jūs sakėte apie žinių ekonomiką, panašu, kad valstybės laikosi labai trumpalaikės strategijos, daugelis mažina aukštojo mokslo finansavimą. Ir atrodo, kad kiekviena ES valstybė narė juk e, yra svarbi veikėja aukštojo mokslo sistemoje. Taigi kaip mums reikėtų įveikti šias problemas? Ačiū. Sí, gracias, presidente. Sí, también unirme a. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau prisidėti prie padėkos žodžių Jums. Ačiū Jums už ataskaitą. Ačiū už pasisakymą šiandien. Jūs kalbėjote daug plačiau nei ataskaitoje. Norėčiau paklausti jūsų apie viduržėmio jūros regiono vaidmenį, apie pietinio viduržėmio jūros regiono vaidmenį per artimiausius dešimt metų. Šis regionas lygiai taip pat kaip ir kiti nukentėjo nuo krizės. Kyla problemų dėl Turkijos, Turkijos jūrų laivyno, taip pat Kinijos klausimas. Kova su terorizmu, kova su nusikalstamumu Dar vienas dalykas - Barcelonos procesas. Šioje srityje pasiekimų nėra daug. Yra viduržėmė jūros sąjunga, tačiau ji netitinka mūsų užmojų. Taigi norėčiau paklausti jūsų, kas mūsų laukia tame regione. Manau, kad mums reikėtų labiau integruoto požiūrio į viduržėmė jūros regioną. Jis turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį Europoje. Ačiū ir dabar paskutinis kalbėtojas, ponas Brons. Dėkei. Netiesa yra dar du norintys pasisakyti. Pirmiausia, ponė De Kaiser. Ačiū. Visų pirma, labai trumpa pastaba. Possiamo invertire così, chiude lei in bellezza? Jūs būsite pats paskutinisis kalbėtojas, jeigu neprieštaraujate. Dabar žodis jums, jeigu norite. Ačiū pirmininkė. Labai trumpa pastaba. Su susidomėjimu išklausiau, ką pasakė panas Gonsalės, kuomet jis kalbėjo apie vieningą rinką, euro įvedimą ir kitus reiškinius. Jis sakė, kad visa tai buvo sukurta tarsi iš viršaus į apačią. Jūs sakėte, kad jūs taip pat kalbėjote apie požiūrį iš apačios į viršų. Kaip jūs manote, ar tai yra vienas iš pavyzdžių, kai yra tiesiog primetami sprendimai, kurių nereikia. Ar neturėtų būti pažanga vykda, atvirkščiai? Visų pirma, reikėtų e, reaguoti į poreikį, ar egzistuoja tam tikrų pokyčių poreikis. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Na, šiandien jūs kalbėjote apie žymiai daugiau dalykų, negu kad paminėta jūsų ataskaitoje. Aš už tai esu labai dėkinga. Kai jūs atsakinėsite į paskutiniuosius klausimus, aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėte ir ką manote apie būsimą bendradarbiavimą ES. Ataskaitoje teigiama, kad reikia sukurti protingą plėtros politiką, protingą prekybos politiką ir reikės primti daug svarbių sprendimų Dohos raundą. Jūs paminėjote daug dalykų, kurie dar nepaminėti jūsų ataskaitoje. Galbūt jūs galėtumėte mums paaiškinti, kaip jūs įsivaizduojate, kaip toliau turėtų plėtotis ES, kaip turėtų vykti plėtra ir bendradarbiavimas. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Gonzales. Galbūt iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie realizmą ir viltis, o ne perspektyvas. Ačiū. Aš bandysiu laikytis disciplinos ir atsakyti į klausimus per tą laiką, e, kuris mums dar yra likęs. Pradėsiu nuo pono Bronks. Aš tyčia pasakiau sąmoningai paminėjau, kad e, euras buvo įvestas palaipsniui, atsižvelgiant į, apsispir, ap, į Europos lyderių valią ir apsisprendimą. Visų pirma, sustarė šešios valstybės, jos mane, kad paprašiau problemas spręsti susėdus prie vieno stalo, negu kad atskirai. Aš tikrai nenoriu dabar gilintis į istoriją. Uh, Tiesiog norėčiau pasakyti, kad tuometiniai Europos lyderiai priėmė būtent tokį sprendimą. Na ir tas sprendimas puikiai atspindėjo taikos ir vienybės poreikį. Sprendimą priemė žmonės, kurie buvo išgyvenę abu karus Taigi, tą sprendimą priemė tuometiniai Europos lyderiai, tačiau tas sprendimas atitiko daugelio piliečių viltis ir lūkesčius. Savo ataskaitoje mes konstatuojame daug įvairių dalykų. Dėl kai kurių dalykų galbūt galima diskutuoti, Bet vis dėlto, ką aš pasakiau, kad e, Europa turi kalbėti vienu balsu tarptautinėse organizacijose, pavyzdžiui, tarptautinėme valiutų fonde, pasaulio banke ir taip toliau, tuomet mes nuolat išgirstame, kad mūsų piliečiai negalėtų pritarti, jeigu jų šalis prarastų savo suverenitetą bendraudamas tokias organizacijas ar forumuose. Mes Žinome, kad kai vyksta visuomenės nuomonės apklausos, tai paaiškėja, kad maždaug 80 procentų piliečių mano, kad ES gali kalbėti daugiau, kai kalba vienu balsu, tarkim, Kopenhagoje, Dohos randa, Tarptautinėme valiutų fonde ir taip toliau. Aišku, ta pozicija turėtų būti derinama prieš vykstant į tokius susitikimus. Taigi, aš nemanau, kad politiniai lyderiai kalba ką kitą, negu kad norėtų piliečiai. Piliečiai turėtų suprasti ir supranta, kad kartais reikia atsisakyti kai kurių nacionalinių galių, jeigu tai padeda Europos Sąjungai tapti veiksmingesnė. Ko mums reikia dabar? Mums reikia atsižvelgti Europos Sąjungos piliečių poziciją, kuriant Europą. Reikėtų kurti vadinamąją piliečių Europą. Aš tikrai nesakau, kad anksčiau piliečiai prieštaravo Europos kūrimui. Jeigu tai būtų buvę, tai ES nebūtų išgyvenusi. Uh, Vis dėlto yra tokių valstybių, kurios yra lab, nusiteikusios skeptiškiau. Bet ir netgi tokios valstybės nenori palikti ES. Iš tikrųjų nėra tokios valstybės, kuri norėtų pasišalinti iš ES, nes patikėkite manim, jeigu tokių valstybių būtų, jos ir išstotų iš ES, kasgi galėtų ją sustabdyti. kaip valstybė galėtų neatsižvelgti į savo piliečių valią. Piliečiai yra suinteresuoti gyventi Europos Sąjungoje. Jie yra nusiteikę entuziastiškai. Jie džiaugiasi gyvendami Europoje. Jie supranta, kad reikia Europos Sąjungo, dėl to jie ir nusiteikia entuziastingai. Man labai patiko visi tie klausimai, kurie buvo pateikti, bet pradėsiu nuo pono Hardagi klausimą. Ar žmonės jau žino apie šią ataskaitą? Ne, dar nelabai. Ar vadovai žino apie šią ataskaitą? Taip, ši ataskaita buvo paminėta e, Europos, e, paminėta tarybos išvadose. Buvo paminėta, kad yra atsižvelgiama į šią ataskaitą. Taigi ES valstybių ir vyriausybių vadovai žino apie šią ataskaitą. Mes tikrai dėjome daug pastangų rengdami šią ataskaitą. Ir aš tikrai norėčiau, kad šią ataskaitą taptų dar labiau žinoma. Taip pat mane domina, ką manote ir jūs. Ar jūs pritarėte, kad dabar mes esame sudėtingoje situacijoje? Jeigu mes nieko nedarysime, tai galų gale ES atsiras tarp pralaimėtojų. Jeigu mes imsimės veiksmų po 20 metų, tai bus per vėlų. Kai kurie žmonės mane galėtų pavadinti pesimistu, bet aš tam nepritariu. Aš galbūt esu optimistas, kuris yra tinkamai informuotas. Aš nesu pesimistas, aš esu pesioptimistas. Aišku, viskas priklauso nuo konkrečios dienos. Vis dėlto labai svarbu suformuoti teigiamą ES įvaizdį kitų pasaulio šalių akise. Praėjusiu metu spalio mėnesį manęs buvo pasiteirauta, ar aš nenorėčiau prisijungti prie tarptautinės grupės, kur buvo 50 šalių atstovai. Ir aišku, aš prie tos grupės prisijungiau Ir manęs klausia, ar ES, Europa yra tarsi kažkoks tai praeities muziejus. Ir ten aš bandžiau per 15 minučių atsakyti tokius klausimus. Jeigu mes esame muziejus, tai koks muziejus mes esame? Ar mes esame tiesiog e, Briuselio muziejus, ar esame kažkokia tai laboratorija? Mes vykdome iš tikrųjų labai sėkmingą eksperimentą. Mes uh, giname kultūrinį paveldą, mes turime socialinės apsaugos sistemas, mes vykdome įvairias reformas ir tos reformos panašios į ankstesnės reformas. Labai atidžiai kitos šalis stebi, kas pas mus vyksta, tarkim, Kinija. Kitos šalis nori iš mūsų pasimokyti, kad ateityje išvengtų tokių pačių socialinių suiručių įtampos. Taigi kitos šalis labai ateičiai mus stebi, vertina mūsų patirtį socialinėje srityje. Taip pat kitos šalis vertina ir mūsų produktivumo kriterijus. Mes esame tarsi tam tikras atskaitos taškas, iš mūsų galima daug ko pasimokyti. Taip pat kitos šalis stebi, ką mes darome socialinio modelio nuoseklumo srityje. Ir aš manau, kad tvarumo srityje ir mes čia turėtumėm būti nuoseklus. Aš nebandau jums dabar padaryti gero įspūdžio ir taip pat nenoriu jūsų nuteikti pesimistiškai, jokių būdų ne. Kitų pasaulio šalių akise mūsų įvaizdis yra geras, tarkim, Pietų Amerikos šalių demokratijos modelis yra pagrystas europiniu demokratijos modeliu. Na, o dabar mums reikėtų ekonominio ir politinio modelio 21 amžiui, ne 20. -am. Mes mums reikia tokio modelio tam, kad išgyventumėm krizę. Mums reikia naujų modelių tam, kad išspręstumėm ekonominę krizę, nes kitaip reikės keisti ir vyriausybės šalise. Reikia pažangaus demokratinio modelio. Pažangiose demokratinėse valstybėse kyla problemų dėl valdymo Aš anksčiau minėjau Kalifornijos problemas. Aš nekon nekalbėjau konkrečiai apie Obamos situaciją, bet dabar akivaizdu, kad jo veiksmų laisvė yra mažesnė. jo situacija primena Roosevelto e, situaciją. Na ir be abejo, tai yra geriau negu kad karterio situacija. Jiem kyla problemų dėl valdžios. Dabar pasaulyje atsirado ir naujų žaidėjų. Yra didelės ekonominės valstybių grupės, kurios taip pat yra galingos. Šiuo metu vyksta ASEM susitikimas. Tai yra nuolatinė grupę ASEAN, kuri vertina, kaip vyksta ES plėtra, pažanga. Yra, šalyje, yra pasaulyje ir kitų labai svarbių šalių, pažiūrėjus, sparčiai besivystančios šalis, labai svarbu ir ką jos daro. Taip pat nepamirškime ir tokių šalių kaip Turkija, egzistuoja sustarimai su Turkijos prezidentu. Su prezidentu Amakidžanu pavyko susitarti Turkijos premjerui. Galėčiau paminėti ir daugiau susitarimų. Mes taip pat turėtumėm siekti susitarimų. Brazilijos ir Turkijos um, susitarimas galėtų būti mums pavyzdys. su Iranu tartis sudėtinga, bet Brazilijos ir Turkijos vadovams tai pavyko. Taigi nepamirškime, kad šiuo metu tarptautinėme kontekste yra daug naujų svarbų žaidėjų. Na ir reikia bendrauti su tais naujais žaidėjais. Mes nežinome kaip, mes nežinome kaip su jais bendradarbiauti. Buvo išsakyta puikia mintis, kad visuomenė turėtų gyvendinti įvairias iniciatyvas. Bet man atrodo, kad tik dalį problemų gali išspręsti piliečių iniciatyvos, kaip kad atsitiko Kalifornijoje. nepakanka vien tik piliečių iniciatyvų visoms problemams spręsti. Panas Sekas teisingai pasakė, kad e, reformos yra susijusios ir su demografiniais pokyčiais ir taip toliau. Bet e, turiu pasakyti, kad ne visas problemas galima išspręsti nacionaliniu lygiu. Uh, ne visas problemas galima išspręsti ir europiniu lygiu. Kaip problemas reikėtų spręsti G20 lygmeniu? Norėčiau pasakyti ir tai, kad e, kartais ir per didelis reguliavimas kenkia. Ar Europa gali viena išspręsti visas problemas? Ne. Mes turime bendradarbiauti ir su JAV. kapitalas laisvai juda po visą pasaulį, ne tik ES, ne tik JAV, bet ir Kinijoje. Kalbant apie kapitalo rinkas, tai kapitalas laisvai keliauja po visą pasaulį, tačiau taisyklės skiriasi. ES, JAV, G20 galbūt būtų galima siekti bendresnio ekonominio valdymo. Taip, iš tikrųjų yra daug problemų susijusių su valdymu ir demokratija. Pasakyta, kad mes turime būti nusiteikę atviriau. Technologinė revoliucija duoda daug naudos. Tačiau dabar sprendimus turi priminėti žymiai daugiau valstybių ir tai be abejo priboja valdymą. Buvo paminėtas klausimas susijęs su Obamos kalba. Tos pastabos buvo teisingos, bet ar e, Wall Streetas gali gyvendinti visas reformas? Ne. Reikėtų vykdyti tokių mechanizmų reformą, kurie susijęs su pinigų valdymu. Buvo sakyta ir, kad reikia siekti veikti susipriešinimą kongrese, kongreso pasipriešinimą. Kaip jau sakiau, anksčiau mes prarandame dalį savo svarbos. Kažkada aš skaičiau knygą, kur buvo prašytas dialogas. Aš pats viso to neišgalvojau. Ten Tame dialoge buvo išsakyta mintis, kad ateitis yra tai, kas nėra praeitis. Dabar mes susidarėme su tokia tendencija kaip didžiulis augimas, anksčiau nematytas augimas. Na, o koks vaidmuo tenka žmogui? Žmogus yra istorinė būtybė, Žmogus mokosi iš kitų, ar tai vyktų namuose, ar universitete, ar kažkur kitur. Ir dabar dažnai būna taip, kad tiesiog vaikai tėvams aiškina, kaip naudoti vienus ar kitus instrumentus. Tarkim, kaip naudotis kompiuteriu kaip naudoti skaitmeninės technologijas. Žmogus kaip istorinė būtybė galbūt nėra visiškai tinkama. Tokiems instrumentams naudoti, kai kurie tokie instrumentai tiesiog kelia baimę. Galima įvairiai viską interpretuoti dabartinės kartos labai skiriasi nuo ankstesnių kartų pasaulis tikrai labai pasikeitė. Ir praeitį turėtumėm ir palikti praeitie, mes neturėtumėm gaišti laiko. Struktūrinės reformas ir ekonominis valdymas yra iš tikrųjų labai svarbus dalykai šiuo metu. Apie tai kalba ir vyriausybė, ir opozicija, tačiau visą tai dar reikia ir įgyvendinti ir tai turės padaryti Europą. Aš nepažįstu jokio pono Europos ar ponios Europos, kuri galėtų veikti krizę. Patys savęs turėtumėm klausti, kaip galime išbristi iš krizės. Europa dažnai tampa vyriausybių ir opozicijos alibi. Europa nieko neverčia. To netoleruotų nei piliečiai, nei rinkos. Tiesiog ieškoma pasiteisinimų, kurie uh, palankus, parankus ir vyriausybei, ir opozicijai. Tiesiog dėl visko yra kaltinamas Bruselis, bet ne, ne, ne, tai yra neteisinga. Tai yra labai trumparegiška politika, reikėtų žvelgti toliau į ateitį. Reikėtų vykdyti tokią politiką, kuris sugebėtų prisitaikyti. Tokia politika turėtų būti radikali bet tokiu būdu negalime kažko tai priversti, kažką tai daryti. Yra stabilumo fondas, bet negalime uh, primetinėti sprendimų. Aš e, čia kalbu ir apie vyriausybę, ir opoziciją. Jeigu mes e, e, mažiname išlaidas, tai neturėtume mažinti finansavimo švietimui ar žmogiškam kapitalui. 95 metais aš pirmininkavau Barcelonos viduržėmio jūros regiono susitikimui. Na ir prieš Barcelonos susitikimą Aš bandžiau kreiptis į Prancūziją, kuri pirmininkavo prieš tai ir prašiau finansavimo. Aš kreipiausi ir tuometinį kanclerį Kuhl ir jis pasakė, kad e, tuometinis biudžetas sudaro maždaug 70 procentų anksčiau numatyto biudžeto tokiai struktūriniai politikai ir taip pat plėtrai į rytus. Tai nėra neribota suma ir mums pavyko susitarti dėl to su tuo metu pirmininkavusia Prancūzija. Iš pradžių buvo priimtas finansų paketas, vėliau buvo priimtas susitarimas, bet tas susitarimas nepasitvirtino Kodėl? Todėl, kad nebuvo testinumo, niekas nesistengė jo toliau įgyvendinti. O dabar yra parengtas e, naujas raginimas veikti, sukurta nauja viduržėmių jūros politika, bet vėlgi niekas jos nebando įgyvendinti. Mes turime viduržėmių jūros sąjungą, bet niekasgi jos nebando realizuoti. Matom, kaip e, yra sukurta teorija sukviesti žmonės, surinkti žmonės. Prieš 25 metus jau buvo kalbama, kad reikia uh, Konfucijaus mokslą pasitelkti ir bandyti išsiaiškinti, kas yra agresyvesnis juodas katinas ar baltas katinas. Betgi dar prieš ES plėtrą e, man buvo, manęs buvo paklausta, jūs Europoje netiek jau daug, kodėlgi jūs negalite susitarti. Tada buvo iškelta teorija, kad Europoje galima sukurti didelius blokus, kurie galėtų veikti. Turėjom naftą, veiklai su Kanada, su Junktinės Amerikos valstybėmis, paskui Kinija iškilo, e, ASEAN. Visi tie nauji pasauliniai veikiai išriškėjo. Europa su savo 500 milijonų piliečių plus 70 milijonų turkų ir viduržėmio jūros regionu. Mesgi galėtumėm priskaičiuoti dar daugiau piliečių. Pietuose yra mums reikalinga darbo jėga, o šiaurėje yra e, pinigai. Ir viduržėmio jūros bankai būtent apie tai kalba. Ten yra darbo jėga. Čia mes nekalbam apie solidarumą, čia mes kalbam apie, e, solid, apie išmintingą savanaudiškumą, išmintingą egoizmą. Negi mes negalėtume susitarti, kad galėtume padaryti, imtis veiksmų, kurie vieni kitus papildytų. Turime nustatę minimalų atlyginimą jeigu pereitume per Gibraltaro sąsiaurį ir patektume į Šiaurės Afriką, tai pamatytume, kad minimalus atlyginimas yra du kartus e, mažesnis negu kitoje viduržėmio jūros pusėje esantis vidutinis atlyginimas. Ar taip gali būti? Ne. Tos šalis mažiau nuo finansų krizės nukentėjo negu mes ir aš daug kartų jau esu sakęs, kad reikėtų pradėti iš naujo galvoti apie Europą ir pabandyti išsiaiškinti, kodėl mes nuo krizės nukentėjome labiau negu Pietų Afrika, Pietų Amerika, atsiprašau, Afrika ar net kaip pati Amerika, kodėl Europa nukentėjo labiau negu kiti. Atsakymas būtų labai aiškus, situaciją pataisyti būtų labai sudėtinga. Europoje įvyko vidinis sprogimas mes dešimt metų atsiliekame gyvendydami struktūrinės reformas. Mažiausiai dešimt metų. E, be to aiškiai matome struktūrinį trapumą. Todėl finansų krizė mums ir smogė skaudžiau negu kitoms pasaulio dalims. Viena iš geriausių Europos politikų yra pagalbas besivysančiam šalims politika. Tuo mes galim pasigirti ir ateityje to nereikėtų pamiršti. norėčiau pasakyti, kad Europa neturi prarasti savo patrauklumo. ES yra patraukli tuo, kad ji vykdo sėkmingai bendradarbiavimą su besivystančiomis šalimis ir mes e, negalime apleisti šios ryties. Reikėtų išanalizuoti, kaip čia priimami sprendimai. Aš manau, kad šitą reikėtų pakeisti. Kai kurios valstybės savo požiūrį besivystančių šalių politiką jau pakeitė. Mes turime tai padaryti bendrai. Ir reikėtų išsiaiškinti, ar valstybės, su kuriomis mes bendradarbiavame, pačios gali reformuoti savo ūkio modelius. Ar tos valstybės gali įsilieti į 21 pasaulios, pasaulio, amžiaus pasaulio sąrangą su žinių ekonomika? Aš žinau, kad kai kurios šiaurės šalis imasi labai svarbių žingsnių, kuriuos aš atkreipiau dėmesį. Turiu galvoje šiaurės Europos valstybės, kurios yra sukursios labai gerus fondus pagalbai besivysančiam šalims. Jos sugeba suteikti kreditus novatoriškiams projektams Jos suteikia paskolas mokslinio tyrimų raidai besivystančiose šalyse, su kuriomis mes bendradarbiaujame - Afrikoje, Azijoje, Pietų Amerikoje. E, santykinė prasme Europa e, besivystančiam šalims suteikia daugiausia paramos pasaulyje. Ir Dėl to Europa turėtų visų pirma kartu su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir Japonija nuspręsti, kokios bus vartojimo prekių kainos toje šalyje. Mes turime e, paklausos monopoliją ir dabar mes nusprendžiame, kiek kainuoja, pažiūrėjau, pakelis kavos. Tačiau e, negerai yra tai, kad tas kainas nustatome mes, o ne gamintojai. Taigi gamybos prekių kainos, vartojimo prekių kainos yra dabar dirbtinai žemos. O pažiūrėkime, kokios prekybos dėrybos vyksta Dohos raunde. Paklausa didžiaja dalimi ateina ne iš besivystančių šalių, besivystančios šalis negali nustatinėti vartojimo prekių kainų. Didžiai gamintojai yra Kinija ir tam tikra prasme Latino Amerika. Ir investicijos būtent eina į gamybos e, sektorių. Todėl matome, kaip Europos e, industrinė kompetencija yra nuperkama Kinijoje, perkeliama gamyba į Kiniją. Mes negalime sakyti, kad krizė buvo permesta mums. Mes turime geriau išsiaiškinti, pažiūrėjau, kas dedasi Europos plieno pramonėje. Turime ją išmatuoti ir pažiūrėti, kiek ji gali pasteisinti čia. Ar tai bus naudinga, aš nežinau, bet apie tai reikia pagalvoti. Nes kai kalbame apie bendradarbiavimą, Dohos raundo prasmė yra radikaliai kitokia. Mesgi iš esmės kalbame apie tai, kas Dohos dėrybų raunde jau buvo aptarta. Ir pavyzdžiui, kai Brazilijos atstovai kalba, ir jie yra teisūs, jie sako, kad reikia toliau diskutuoti dėl tam tikrų Dohos aspektų, o mes jau nebenorime. Kadangi manome, jog čia kalbame apie reikalus, kurie yra praeities problema ir jie neturi nieko bendro su ateitimi. Labai sunku čia nuspręsti, kaip turi būti, bet tik tai iškyla klausimas, kodėlgi šiuose dėrybose yra tokie svarbus atskirų valstybių santykiai. Kodėl e, nacionalinių lygių e, tam tikros vyriausybės e, pralaimi, o kitos laimi. Neretai vyriausybė, kuri ir per rinkimus kalbėjo prieš Dohos raundą ir prieš imigraciją laimi. Problemų tokiu būdu neišsprendžiame, bet e, tokios partijos išlieka e, valdžioje ir e, problemos lieka atviros ir toliau. Todėl būtų labai gerai, jeigu parlamentas galėtų šiek tiek plačiau pažvelgti situaciją. Parlamentas turi susitarti dėl prioritetų, kurie iš esmės padarys poveikį Nes jeigu jūs tai padarysite, tai bus galima ką pasiekti. Taigi dabar baigiu, dėkoju, kad e, čia mane pasikvietėte ir ateisiu, kada tik tai reikės. Grazie. Grazie, prezidentė Gonsalės. Dėkoju, pirmininkė Gonsalės. Ačiū, kad e, tiek daug laiko mums paskyrėte. Man patiko jūsų ataskaitos paskutiniai žodžiai. Bet jūs paminėjote ir porą problemų. Europa vis dar išlieka tam tikra abstrakti savoka susidedanti iš realių žmonių, kurie savo kailių pajaučia tai, kas vyksta. Nors viskas ir prasidėjo nuo koncentracijos stovyklų ir gulagų, Todėl mes Europoje išlaikome viltį ir viltis mus išlaiko e, vieningus. Jūs savo dokumente klausėte, ar Europa yra atminties vieta ar laboratorija, kurioje gimsta ateitis. Ar tai yra muziejus, ar tai yra naujovių kūrimo laboratorija. Muziejus yra atminties vieta, o laboratorija yra ateities kūrimo vieta. Jūs sakote, kad ši misija reikalauja politinės drąsos ir kolektyvinių ambicijų, praktiškumo, pajautimo ir idėjų, kurias mes puoselėjame pajautimo. Todėl mes, dirbdami Europos viduje, turime pasirinkti ateičiai jau dabar. Me voy a vivir a Florencia. <laughs> per questo è invitato già. Allora possiamo continuare. Kolegos, teskime darbą pagal darbo atvarkę. Kitas darbo atvarkės punktas yra šeštas, kurį nagrinėsime kartu su septintuoju. Tai yra Europos parlamento ir komisijos e, santykių pamatinio sprendimo peržiūra. Pranešėjas yra ponas Rangel. Kelia, yra pateikta keletas e, pakeitimų, keletą jų pateikė ponas Daf, keletą pranešėjas ir keletas pakeitimų yra atsiimta. Yra keturi pakeitimai dėl reglamento, dėl e, sustarimo peržiūros, jos pateikė ponas Daf. Paprašysime pono Randžel paaiškinti, kaip turėtų vykti balsavimas. Dėkoju pirmininkui Katsinį. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė tas pamatinis susitarimas yra labai svarbus Europos parlamento pasiekimas. Tokia yra mano pirmoji pastaba. Turbūt reikia pranešimo detalės ir pakeitimai nėra tokie svarbus palyginti su pamatinio susitarimo svarba ir prasme. Tai yra pirmasis sutarimas pasirašytas įsigaliojus Lisabono sutarčiai, jo pagrindas yra Lisabonos sutartis, tai yra aiškus pagrindas. Tai yra sutarties 295 straipsnis. Yra pateikti dviejų tipų pakeitimai. Visų pirma, pranešimo pakeitimai, kurio keičiama darbo tvarka. Taigi, pamat, tai yra pamatinio susitarimo poveikis mūsų darbo tvarkos taisyklėms. Manau, kad čia problemų nėra. Yra tam tikrų techninių aspektų. Pavyzdžiui, siūlome tobulinti darbo tvarkos taisyklės, turim, siūlome uh, aiškiau teisinių požiūrių, aiškiau suformuluoti, kokiu padariniu turi pamatinis sprendimas. Taigi čia problemų nėra. Noriu pasakyti, kad keletą pakeitimų pateikė kolega Andrew Duff ir mes susitarėme dėl kompromiso susijusio su 17, 18 ir 19 pakeitimu. Todėl kompromiso pasiekti pavyko todėl, kad mūsų tikslas buvo lygiai toks pats, skyrėsi tik formuluotės. Todėl pabandėme pasiekti kompromisą ir pranešime dėl darbo tvarkos taisyklių turime tris kompromisinius pakeitimus. Jie, tie kompromisai pasiekti dėl 17, 18 ir 19 pakeitimo. Tai čia turime konsensusą. Toliau yra pakeitimų pateiktų dėl pamatinio sprendimo pranešimo. Ir čia aš visiškai pritariu ketvirtam pakeitimui, kurį pateikė Andrew Duff Nelabai suprantu, kokią prasme turėtų trečias pakeitimas, kurį pasiūlė kolega De Jong. Galbūt jis patikslina tekstą, bet siūlau nedaryti to pakeitimo. Ir dar du pakeitimai. Pirmas ir antras, apie kuriuos, manau, reikėtų pagalvoti ir kuriuos reikėtų kurios kolega Andrew Duff turėtų pakomentuoti. Antras pakeitimas yra paprastesnis. Kolega Duff siūlo toje vietoje, kur sakoma, kad vyks nuolatinis komisijos ir parlamento pirmininko dialogas, reikėtų įrašyti papildomą tekstą, nepažeidžiant pirmininkų sueigos vaidmens ir biudžeto bei teisėkros procedūrų. Bet aš nemanau, kad tas pakeitimas kažk... prideda kažką naudingą. Mano nuomonė, jis nei geras, nei blogas, tiesiog nieko čia neprideda, neduoda jokios naudos. Nes iš paties pamatinio susitarimo visiškai akivaizdu, kad pirmininkų sueiga išlaiko savo įgaliojimus, jie ne tik nėra niekaip paliesti, bet e, net ir sustiprinami, ne, palyginti su tuo, kas buvo anksčiau. Taigi tikrai nemanau, kad toks pakeitimas yra būtinas, bet žinoma, nėra taip, kad jam nepritariu. Mes, aišku, nenorime pakengti pirmininkų suėgos vaidmeniui. Apie tai nėra kalbame nei pačiame tekste, pamatinio sustrimo tekste ir tai nėra įtvirtinta jokiuose kitose principuose. Taigi siūlau susilaikyti balsuojant. O pamastyti vertėtų štai apie ką. Turime būti atsargus dėl pirmo pakeitimo. Pranešimo konstatuojamoje dalyje ir noriu pabrėžti, kad kalbame apie konstatuojamąją dalį, o ne patį tekstą. Ten pasakyta, kadangi Lisabono sutartis parlamentui suteikia tokį patį vaidmenį kaip tarybai įprastoje teisėkuros procedūroje ir sprendžiant biudžeto klausimus ir sustiprina jo vaidmenį ES išorės politikos rytyje, e, išskyrus e, vaidmenį susijusius su bendraja užsienio ir saugumo politika. Kolega DAF siūlo išbraukti tą sakinio pabaigą kuri prasideda žodžiais išskyrus, with the exception of the rule. Nemanau, kad tas pakeitimas yra būtinas. Mes jau kalbame apie vienodas galias su taryba ir akivaizdu, kad mūsų vaidmuo, palyginti su tarybos vaidmeniu, bendrosios užsienio ir saugumo politikos rytyje yra netoks pats kaip tarybos. Taigi nemanau, kad reikėtų išbraukti šios žodžius. Ir jeigu atidžiai skaitytume pranešimą apie pamatinį susitarimą, pamatytume, kad parlamentas dėsto labai aiškę poziciją, turi labai aiškę tvirtą poziciją dėl išorės politikos. Ir jeigu taip ir yra, nemanau, kad tai reikėtų dar labiau akcentuoti konstatuojamosiose dalyse. Ypač toje vietoje, kur kalbama apie tokį patį kaip tarybos vaidmenį, vykstant įprastai teisėkuros procedūrai ir sprendžiant biudžeto klausimus. Taigi manau, kad tas patikslinimas yra svarbus ir labai siūlau balsuoti prieš pateiktą pakeitimą. Tokia yra mano asmeninė pozicija. Ir manau, kad tikrai nekils jokių abejonių, jeigu paskaitysite pranešimą. Jame aiškiai yra ginama Europos parlamento pozicija kontroliuojant išorės santykius, kontroliuojant Europos politikos išorės dimensiją. Tai tikrai yra aišku iš pranešimo. Nebūtina jo skaityti labai atidžiai, net jeigu jį paprasčiausiai paskaitytumėte, pamatytumėte, kad ten labai aiškiai apibūdinta parlamento pozicija. Ir šis sakinys yra tiesioginis dėrybų grupės dėl pamatinio sprendimo darbo rezultatas. Tai nėra pranešėjo darbo nuopelnas, tai yra dėrybininkų grupės, kuri dėrėjosi dėl pamatinio sprendimo tiesioginis darbo rezultatas. Tik nemanau, kad turėtume kokios nors naudos, jei išbrauktume tą patikslinimą apie Europos parlamento padėtį. Ir dėl šios priežasties aš manau, kad turėtume balsuoti prieš pirmą pakeitimą. tiek būtų pastabų. Bet dar turiu pridurti, kad svarbiausias dalykas yra pamatinis susitarimas, o ne pats pranešimas. Ta susitarimas suteikia galimybę Europos parlamentui įtvirtinti savo poziciją, įtvirtinti savo konstitucinę padėtį Europoje. Ačiū. Grazie. Čia e qualcuno. Dėkoju pranešėjui. Ar pran... pakeitimų autorius norėtų pasisakyti? Ponas Daf. Taip esu dėkingas Paului Rangel už tai, kad jis komitetui pristatė mano pakeitimus ir kad tai padarė taip išsamei bet turėčiau pasakyti, kad e, Konstitucinių reikalų komitetas turėtų kritiškai pasisakyti apie dėrybų su komisija dėl pamatinio sprendimo rezultatus. Dėl darbo tvarkos taisyklių aš labai mielai pritariu kompromisui, kuris buvo pasiūlytas dėl 17, 18 ir 19 pakeitimo. Manau, kad juo yra tuo kompromisu labai tiksliai apibūdinama, ką darome. O dėl pranešimo, dėl antro pakeitimo, nemanau, kad turėtume būti naivus. Pamatinėme sprendime numatomas e, radikalus nukrypimas nuo dabartinės darbo tvarkos. Yra sakoma, kad parlamento pirmininkas turėtų dalyvauti komisijos narių kolegijos posėdžiuose. Tai gali nesukelti, nepadaryti jokios žalos, tačiau dėl tai gali būti valdžių atskirimo principo pažeidimas. Ir pavyzdžiui, skrupulų neturinčiam parlamento pirmininkui tai suteiktų galimybę kištis į biudžeto ir teisėkuros procesus, kurie yra grindžiami sutartimis. ir taip gali būti peržengti, taip pirmininkas gali peržengti įgaliojimus, kuriuos jam suteikia pirmininkų suiga. Todėl, manau, svarbu būtų mandagiai priminti, kad parlamento pirmininko galios turėtų būti ribojamos, jeigu jis dalyvautų komisijos posėdžiuose. Žinoma, čia aš nekvestionuoju pirmininko, parlamento pirmininko principingumo, nebejoju, kad jis elgtųsi visiškai tinkamai, tačiau negalime garantuoti, kad jo pasiekėjas ar pasiekėjai bus elgsis taip pat. dėl kito pakeitimo. Manau, mes turime atsižvelgti į Lisabono sutarties logiką. Joje sujungiamos bendroji užsienio ir saugumo politika ir kitos politikos kryptis, būtent to mes pasiekėme Lisabono sutartyje. O dabar bandoma e, bus atskirti nuo kitų politikos krypčių ir man tai atrodo klaida, klaidinga. Be to, netiesa, kad sutartis sustiprina parlamento vaidmenį bendroje užsienio reikalų ir saugumo politikoje net jeigu tai ir būtų tiesa, būtų absurdiška parlamentui čia apie tai kalbėti. Paolo Rangel kalbėjo, kad jis sakė, kad jis kalba apie parlamento ir tarybos vienodą padėtį, equal footing. Aš tą konstatuojamąją dalį aiškinu kitaip. Čia kalbama apie vienodas galės teisėkuros procedūroje ir sprendžiant biudžeto klausimus. Tai yra teisingai. Taip ir yra. Bet toliau yra pasakyta ir sustiprina jo padėtį, jo vaidmenį išorės politikos rytyje. Tai taip pat yra tiesa. Čia jau kalbame ne apie vienodas galės. Parlam išorės politikos rytyje. Todėl dėl šių priežasčių, manau, labai svarbu tiksliai laikytis Lisabono sutarties principų. Mes, žinoma, remiame pastangą stiprinti šio parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą bendrojo užsienio ir saugumo politikoje. Tai tikrai atitinka Europos parlamento interesus. Ir toks yra pirmasis pakeitimas. Labai ačiū. Ponas Romero iš komisijos. Ačiū. Aš pritariu tam, ką pasakė panas Ranželį. Jis kalbėjo apie pasiekimus, kai pristatė šį pagrindų susitarimą. Man atrodo, kad šis susitarimas yra puikus abiejų institucijų darbo rezultatas. Aš pritariu pono Ranželio rekomendacijoms e, šiame pranešime pagerinti pagrindų susitarimą. Komisija norėtų, kad šis sustarimas būtų įgyvendinas toks, kaip, kad bus sustarta su jumis. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, kad turime būti labai atsargus. Praktikoje taikint, taikydami šį pagrindų susitarimą, jūs sakėte, kad kai kam šis pagrindų susitarimas jau yra pernelik ambicingas, dėl to kyla realus pavojus, kad bus kreiptasi į Europos teisingumo teismą arba kad bus pradėta byla Europos teisingumo teisme dėl šio susitarimo įgyvendinimo veiksmų, bus, kurių bus imamas įgyvendinant šį pagrindų susitarimą. Taigi turėtumėm būti labai atsargus įgyvendindami susitarimą. Jeigu jau kalbame apie konkrečias taisyklės šiame susitarime, tai galiu pasakyti štai ką. Komisija nepritarė kai kurioms interpretacijoms pono Rančel pranešime. Man atrodo, kad jis per plačiai suprato susitarimo nuostatas. Reikėtų išvengti bet kokio dviprasmiškumo nes antraip e, mus gali paduoti į teismą, Europos teisingumo teismą. Interpretacijos galėtų būti susijusios su politiniais pareiškimais, politiniais tikslais, bet labai svarbu, kad e, šis sustarimas būtų gyvendintas taip, kaip kad buvo susitarta. Taip pat reikėtų, kad abi institucijos vienodai interpretuotų susitarimą. Uh, Dėl šios priežasties aš norėčiau pasakyti štai ką. Kaip kad sakė ponas Rančelė, sutartyje yra nurodytos galios sustarimui sudaryti ir gyvendinti. Komisija mano, kad šis sustarimas yra tiesiog puikus. Labai ačiū. Prašom, žodis norintiems pasisakyti. Ačiū, pirmininkė, aš tiesiog norėčiau sužinoti štai, ką galbūt vis dėlto pavyks rasti tam tikrą pusiausvirą. Ponas Daf pateikė savo pakeitimus, kuriuose teigia, kad reikėtų sustiprinti vaidmenį tenkantį išorės santykių politikai. Uh, Taip pat vėliau nurodoma išimtis, vėlgi išorės santykių politikos rytyje ir aš išvelgiu tam tikrą prieštarą formuluotėje. Ponas Randžel ir ponas Romero sako, kad tai yra susidarėtas, suderintas tekstas. Darybos buvo sudėtingos, bet dėl teksto susitarta ir aš suprantu, kad kai buvo dėta tiek pastangų iš visų frakcijų pusės ir tar, susitarta dėl teksto, aš suprantu, kad to teksto dabar nemanoma pakeisti. Aš manau, kad mes turėtumėm vadovautis konsensuso dvasia. Ir būtent tokia dvasia vadovaudomės turėtumėm balsuoti. Aš norėčiau pateikti klausimą ponui Daf ir Aranžel. Galbūt būtų galima rasti štai kokį kompromisą pateiktai formuluotėjai. dėl išorės santykių politikos. Ten teigiama, kad jos vaidmo turėtų būti sustiprintas ir aš manau, kad reikėtų dar šitą pridurti. Reikėtų paminėti ir taisyklės susijusios su bendra išorės ir saugumo politika. Uh, Turiu pasakyti, kad tos taisyklės jau buvo nustatytos. Ir galbūt vietoj to, kad išbrauktumėm visą paskutinę pastraipą, galėtumėm pasakyti konstatuojamoje dalyje, kad bendroji išorės ir saugumo politika turėtų būti sustiprinta vadovaujantis tomis taisyklėmis, kurios, kuriomis yra pagrista ta politika. Uh, Aš manau, kad tokiu būdu galima būtų tarsi išsaugoti šį pono DAF pakeitimą. E, kolega DAF, prašom, ar norite pasisakyti? Taip, ačiū. Galbūt ir galėčiau pritarti. Aš manyčiau, kad geriau būtų sakyti štai kaip. Vaidmuo išorės ir saugumo politikoje, įskaitant išorės ir saugumo politiką. Galbūt ponas Rangel galėtų pateikti išmintingesnį pasiūlymą, aš tada įmelai apmastyčiau. Eh, Prašom, ponas Rangel. Ačiū. Aš norėčiau pateikti porą pastabų, bet prieš tai tiesiogiai sureaguosiu į kolegos Horechi pasiūlymą. Man atrodo, kad galėtumėm tam pasiūlymui pritarti, nes iš tikrųjų Šiame pasiūlyme atsižvelgiama į likusi tekstą ir tiesiog yra geriau paaiškinama, kas yra bendra išorės ir saugumo politika. Aš manau, kad e, ta formuluotė galbūt ir tinkama. Na, nežinau, kaip turėtų skambėti anglų kalba. Bet pritariu pačiai pasiūlymo prasme. Aš manau, kad tai yra priimtina. Nes tai tiesiog sustiprina idėją, kad bendroji išorės ir saugumo politika yra visų išorės santykių kaip po tokių dalis. Galbūt ta formuluotė būtų ir gera, norint pakeisti tą formuluotę, pras, kur kalbama apie tam tikrą išimti. Ta neut, neutrali formuluotė galbūt ir yra geresnė. Galbūt ji galėtų skambėti taip. Įskaitant bendrą išorės ir saugumo politiką atitinkančią jai nustatytas taisyklės. Taip, pirmininkė, tai būtų priimtina. Pirmininkas, man atrodo, kad frakcijos sutarė. Norėčiau dar pastirauti, apie kokį pakeitimą čia kalbame, apie pirmąjį pakeitimą. Questo? Ah, sì, sì, sì, sì, sì, perfetto. Allora, bene, può parlare, prego. May we, may we have the new words? Pirmininkė, gal Galbūt būtų galima dar kartą pakartoti tą naują formuluotę, kaip dabar atrodys tas pakeitimas. Gal galite pakartoti kompromiso tekstą? Nesu įstikinęs, kad prisimenu, prisimenu tą formuluotę pažodžiui, bet ji galėtų skambėti taip. Police, according to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 skaitant joms nustatytas taisyklės. Maždaug taip. Pirmininkas, man atrodo, dabar jau galime eiti prie balsavimo. Pradėkime. Pradėkime balsuoti dėl to susitarimo. 14 pakeitimas. Jis susijęs su devinto straipsnio antraja dalimi. Kas už pakelkite rankas? Kas prieš? Kas susilaiko? Prieš. Atmesta. Toliau pirmas 15 pakeitimas. 23 straipsnis kas už, kas prieš, susilaiko. Vienas balsas prieš pritarta. Antrą pakeitimą atsijame, toliau trečias pakeitimas dėl 35 taisyklės, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta vienbalsiai. Dabar galime pereiti prie ketvirto pakeitimą, jį pateikia pranešėjas. Jis yra susijęs su 43 taisykle, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Toliau 16 pakeitimas, jį patikė pranešėjas. Dėl 44 taisyklės, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Penktas pakeitimas, jį autoris atsijame, toliau šeštasis pakeitimas, 45 straipsnio, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau kompromisinis pakeitimas. Tai yra ankstesnysis, kuris turėtų pakeisti ankstesnį 17 ir 18 pakeitimus. Kas už, kas prieš. Vienas prieš, kas susilaiko, niekas nesusilaiko, pritarta. 18 atkrenta, nes buvo patvirtintas kompromisas, 8 atsijėmė, 19 apima kompromisas. Taigi dabar galime pereiti prie 20 pakeitimą. Dėl 91 taisyklės, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Vienas susilaiko, pritarta. Devintą pakeitimą atsijėmė. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Vienuoliktas pakeitimas. Jį patikė pranešėjas kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Dvidešimt pirmas pakeitimas. 12 pakeitimą atsijėmė autorius, 21 pakeitimas kas už, kas prieš. Vienas prieš, kas susilaiko, pritarta. 13 pakeitimas atsimtas, 22 kas už, pakelkite rankas, kas prieš, susilaiko, pritarta. 23 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Na, o dabar balsuokime dėl viso pakeisto teksto. Galtinis balsavimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta vienbalsiai. Kągi. Paskui paplosime, na, o dabar galime eiti prie parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų. Na, tiksliau dabar galime eiti prie susitarimo tarp parlamento ir komisijos pateiktų pakeitimų. DAF pakeitimas numeris vienas kas už. Pavargai. Pirmininkas, labai atsiprašau. Sakiau pirmas pakeitimas, bet turėjau omeny antrą pakeitimą. Atleiskite, kad susipainiau, taigi balsuokime dėl antrojo pakeitimo. Jį pateikė kolega DAF. Dėl trečio punkto ir ketvirto punkto pirmos dalies, kas už. Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Dabar galime balsuoti dėl trečio pakeitimo. Kornelis Dejong, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Vien balsė atmesta. Toliau ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta vienbalsiai. Na, dabar pirmasis pakeitimas, pas, pas, paskutinis tekste, kas už, kas prieš. Vienas prieš, kas susilaiko, pritarta vienam nariu balsavus prieš. Dabar galutinis balsavimas, kas už, pakelkite rankas, kas prieš, susilaiko, Dabar tekstas patvirtintas ir dabar galime paploti ponui Rangel, jis tikrai puikiai padirbėjo taip pat ir derantis dėl šio susitarimo. Dabar periname prie kito balsavimo. Non c'è vero, si usa lo stesso. Allora, questo si tratta del punto 8 del... Taigi, aštuntasis darbo atvarkės punktas. E, šeštasis pakeitomasis biudžetas 2010 metams. Europos taryba ir vadovų taryba, antras skyrius ir komisijos, trečias skyrius bei Europos išorės veiksmų tarnyba, X skyrius. Mūsų komitetas turi paskelbti nuomonę dėl e, biudžeto komiteto rengiamo pranešimo. Mes galime teikti pakeitimus ir tiesą sakant, mes jų pakeitėme. Pateikėme. Iš esmės, e, tuos pakeitimus e, suformavo kolega Ferhofstatas. Jis oficialiai nebuvo paskirtas pranešėjų, tačiau kadangi jis tai yra daręs komiteto vardu, mes galime oficialiai patvirtinti poną Ferhofstatą kaip nuomonės referentą. Jeigu niekas neprieštarauja, manau, kad tai būtų protingas būdas dirbti. Kadangi jo nėra, mes e, vis tiek galime padiskutuoti. Ponas Andrew Duff pirmiausia nori pasakyti. Ponas Giferhofstatas e, nori per mane padėkoti komitetui už paskirimą ir labai atsiprašo, kad šiandien negali dalyvauti posėdėje. Jis gali užtikrinti, kad pateiktieji pakeitimai yra lygiai tokie patys kaip pono Broko pateiktieji pakeitimai, kurie yra pateikti užsienio reikalų komiteto vardu. Jie yra susijęs su tais pačiais dalykais. Taigi, e, tie pakeitimai yra e, partijų konsensusų pagristi. voto, voto... Sì, chiedo scusa, no, no, è acceso il microfono. Dicevo, ripeto allora, possiamo passare al voto. Grazie, onorevole. Tada balsuokim. Ačiū, ponė Daf. Septyni iš viso pakeitimai pateikti. Frak, e, frakcijos susitarė. Ir dabar jau turim formaliai paskirtą nuomonės referentą. Balsuom už visus kartu, kas už, kas prieš. Susilaikė Priimta. Vienam e, pasisakius prieš. Balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vėlgi tik vienas pasisakė prieš. Tuo posėdį baigiame. Toliau bus koordinatorių posėdis. Norėčiau priminti, kad ši salė E, šį kartą naudojama tik todėl, kad reikėjo didesnės salės. Šiandienos posėdėje turėjo dalyvauti daugelio komitetų atstovai. Todėl prašyčiau čia nepalikti dokumentų, nes rytoj posėdis bus kitoje salėje ir nieko neberasit. E, koordinatoriai galėtų pasilikti dabar.